Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir beginnen. Ponios ir ponai, mėly kolegos, pradėkime darbą. Šiandien ir rytoj vyks mūsų komiteto posėdžiai. Norėčiau pasveikinti visus atėjusius į biudžeto kontrolės komiteto e, posėdį. Prašau visus susėsti. Norėčiau pažymėti, kad turime pradėti darbą trečią valandą, o ne aštuonios minutės po trijų. Darbo tvarkę turime gan ilgą. Norėčiau pasakyti, kad ją šiek tiek norime koreguoti. 20 darbo tvarkės klausimas bus aptariamas buvo 17 punkto. To paprašė pranešėjas. O 12 punktas ir 13 procedūrinės garantijos ir Olafo ateitis, Olafo priežiūros komiteto ateitis ir komisa, keitimasis nuomonėmis su komisaru šiame. Tai jis atidėtas vėlesniam e, laikui, nes susirgo komisaras, taigi linkime jam kuo greičiau pasveikti. Antrasis darbo tvarkės klausimas. Čia norėčiau pasakyti, kad rengiamasi yra komisarų klausimams, Ponios Georgievos klausimai vyks spalio antrąją dieną nuo 1.30 iki 4.30. Dabar tik vienas dalykas yra visiškai aiškus, būtent dėl ponios Georgievos klausimo. Na, o dabar pirmininkų suiga yra nusprendusi, kad ne tik biudžeto komitetas, bet ir biudžeto kontrolės komitetas. Ir dalis Teisės reikalų komiteto visi tie trys komitetai dabar yra vienodo lygmens. Tas pat, tiek pat skirta laiko pasisakymams ir klausimams ir biudžeto, ir biudžeto kontrols, kontrolės komitetui bei teisės reikalų komitetui. Taigi dabar viskas yra rengiama, rengiamas yra klausimams ir kai tik tai bus aiškiau, kai gausime daugiau informacijos, tuomet e, perduosime ją kuo galima greičiau. Ir kaip žinote, yra paskelbti vieši konkursai tie, kurie nori teikti konsultacinės pareigas parlamentui, gali dalyvauti e, konkursuose. Mes visuomet skelbiame tokius konkursų studijoms. Dabar, kaip sėkis, yra paskelbtas naujas konkursų laikotarpis. Čia matome ir oficialų įleidinį, kuris būtent oficialinėme leidinėje rugsėjo 12 dieną buvo paskelbti tie konkursai ir terminas iki lapkričio 12 dienos verčiama yra į kalbas, kurios yra išvardintos. Na ir dar norėčiau pasakyti, kad mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Dabar trečiasis darbo tvarkės klausimas - protokolų tvirtinimas. Yra Liepos 7 ir taip pat Liepos 22 dienos posėdžių protokolai, jie buvo išdalinti rugsėjo 15 dieną, buvo išsiųsti elektroniniu paštu, jeigu iki posėdžio pabaigos negausime komentarų ar prieštaravimų, tuos protokolus laikysime patvirtintais. Dabar pradėsime esminį darbo tvarkės klausimą, tai yra ketvirtasis klausimas ES vystomoje pagalba Centriniai Azijai, tai yra speciali ataskaita numeris 13 kuri buvo 2013 metais paskelbta audito rūmų. Na ir norėčiau pona Hansą Gustą Vesbergą pasveikinti ir taip pat pranešėją pona Parnio. Pone Vesberger, žodis pirmiausia jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai. Audito rūmai daugiausia dėmesio skyrė tam, kaip išrais veiksmų tarnyba ir komisija 2007-2013 metais planavo ir valdė vystomo, vystomosios pagalbos programą Centriniai Azijai, ypatingą dėmesį skiriant pagalbai, kuri buvo teikiama pagal vystomą bendradarbiavimo priemonę. Tai buvo pagrindinė finansavimo priemonė. Komisijos prioritetai išvardyti regioninės regioninės strategijos dokumente, kur kalbama daugiausiai apie regioninį bendradarbiavimą, aplinkosaugą, sienų ir migracijų valdymą, muiti, muitinės darbą, kovą su organizuotu nusikalstamumu ir bendradarbiavimą per sienas, kalbant apie asmenis ir pilietinę visuomenę. Taip pat buvo siekiama sumažinti skurdą ir pagerinti gyvenimo standartus, taip pat skatinti reformą žemės ūkio, socialinės apsaugos srityse ir skatinti žmogaus teisės, geros valdysenos, ekonominės reformos procesus. Audito metu buvo įvertinta, ar skirsidama biudžetą komisija laikėsi geriausios praktikos metodų ir e, siekė užsibrieštų tikslų. Audito metu tai buvo, taip pat buvo įvertinta, ar komisija teikė vystymo, pagalba, vystamąją pagalbą tinkamai ir ar sėkmingai įgyvendino pagalbos politiką, kuri buvo parengta atsižvelgiant į patirtį ir apie kurią buvo, dėl kurios buvo atsiskaityta. Audito išvadose teigiama, kad komisija ir išorės veiksmų tarnyba ėmėsi rimtų pastangų nelengvomis aplinkybėmis planuojant ir įgyvendinant ES vystomosios pagalbos programą Centrinėje Azijoje. Pagalbos planavimas ir skirimas buvo tenkinantis, tačiau įgyvendinimas nebuvo toks geras. Komisija aptarė prioritetus su šalėmis partnerėmis ir bandė suderinti išlaidų planus su tų šalių nacionaliniais prioritetais. Geografinės pagalbos skirstimas irgi buvo atliekamas atsižvelgiant į pragyvenimo lygį ir tokiu būdu buvo įmanoma pasiekti plačių tikslų, kurie išvardinti regioninės strategijos, regioninės strategijos dokumente. Tačiau komisija teikė pagalbą įvairiems sektoriams. Daugiau sektorių negu kad atitinka, tai atitinka geriausios praktikos pavyzdžius. Taigi buvo pasirinkti įvairūs metodai gyvenant planus, įskaitant ir nedidelius projektus, kurie sukūrė didesnę administracinę naštą delegacijoms programos valdymas irgi tapo sudėtingesnis dėl to, kad buvo daug finansinių priemonių ir atsiskaitimas buvo sudėtingas ir dėl to buvo labai sudėtingai vertinti, kiek buvo skirta kiekvienam sektoriu ir kiekvienai valstybei Centrinėje Azijoje. Taip pat komisija nebandė įvertinti visų administracinių kaštų, kalbant apie vystomosios, vystomosios pagalbos priemon, e, programą Centrinėje Azijoje. Komisija galėjo ir turėjo griežčiau valdyti biudžeto paramos programas Tadžikistane ir Kirgistane ir turėjo daugiau dėmesio skirti konkrečioms kovos su korupcija priemonėms. Aišku, taip pat reikėjo daugiau dėmesio skirti tų šalių įsipareigojimams kovoti su korupcija, o ne vien tik pasiektą pažangą. Įgyvenimas tai buvo lėtas, nors matėme ir kitokių situacijų. Regioninėmis programomis nebuvo pasiektas regioninis matmuo. Didelę dalį sudarė tiesiog daugia šalės priemonės, kurios buvo skiriamos visoms šalims partneriams individualiai. Komisija patvirtino susitarimus tam, kad būtų galima pasimokyti iš patirties ir gerinti programas ateityje. Taigi rezultatai buvo naudingi, tačiau tam tikrais atvejais ne visuomet jie buvo teikiami laiku. Ir dar viena rekomendacija, į kurią nebuvo atsižvelgta, būtent ataskaitose reikia daugiau dėmesio skirti veiklai, o ne rezultatams. Taigi audito, ataskait, audito rūmo ataskaitos rekomendacijos būtų štai kokios. Atsižvelgiant į tai, kad Toks, tokios programos Centrinėje Azijoje ir toliau bus tęsiamos. Auditorumai rekomenduoja, kad planuojant ir įgyvendinant vyst, vystimosi pagalbos priemonės, komisija ir išorės veiksmų tarnyba turėtų pasinaudoti 7-12 metų patirtimi. Ypač komisija ir išorės veiksmų tarnyba turėtų kurti atitinkamas regioninės programas, kuriomis būtų galima pasiekti tikro regioninio matmens. Taip pat jie turėtų daugiau pagalbos skirti mažesniam kiekiui sektorių. Taip pat jie turėtų parengti programą atsižvelgiant į administracinių kaštų paskaičiavimus, kurie būtų susijęs su pagalbos teikimu bet kokios kitos biudžeto paramos pro programos turėtų būti greitai ir griežtai vertinamos, ypatinga dėmesį skiriant e, para paramai e, kovoje su korupcija. Kuriant programas ir jas įgyvendinant, reiktų daugiau pasimokyti iš praeities ir atsižvelgti į besikeičiančias aplinkybės. Ir galiausiai komisija ir išorės veiksmų tarnyba turėtų pateikti ataskaitas apie rezultatus ir poveikį, tam, kad būtų galima lyginti tai su planais ir tikslais. Ačiū pirmininkė. Vielen Dank, Herr Westberg, für einen wirklich sehr interessanten Sonderbericht. Dėkoju. Ponui Vesbergui. O dabar sutikiu žodį mūsų pranešėjai ponui Parnijo. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Franz Gustav Wensberg, tam, tai yra tam žmogui, kuris ką tik pristatė mūsų auditorumo ataskaitą. Iš tikrųjų, 2014 m. sausio 14 d. E, audito rūmai pateikė specialią ataskaitą, kurioje kalbama yra apie vystomą ES teigiamą pagalbą Centrinės Azijos šalimis, šalims. Ir tenai kalbama apie taip, kaip buvo planuojamos ir e, administruojamos įvairios viešos pagalbos programos skiriamos e, Centrinės Azijos šalims e, nuo 2007 iki 2012 metų. Ir iš tikrųjų, da, dirbant labai sudėtingomis sąlygomis, kaip ir ką tik buvo pasakyta, nemažai kas buvo padaryta tam, kad galima būtų gerai suplanuoti ir gyvendinti pagalbos pag programas skirtas Tadžikistanui, Uzbekistanui, Kazakstanui, Turkmenistanui ir Uzbekistanui. Ir iš esmės išvados, kaip ir pasakė panas Vesberg, yra geros, Tačiau išvadas dėl konkrečių e, šalių šiek tiek skiriasi. Buvo pažymėta, kad buvo skirta nemažai lėšų mažoms e, programoms, o tai padidino administracinės e, atstovybių išlaidas. Ir apie tai yra kalbama audito rūmų dokumente. Bet audito rūmai pabrėžė, kad Europos komisija galėjo ir turėjo uh, labai griežtai prižiūrėti, kaip yra vykdoma ši, šios programos, ypač Uzbekistane ir Tadžikistane. Ir taip pat turėjo ypatingą dėmesį skirti kovai su korupcija. Aš norėčiau pasakyti, kad aš Džiaugiuosi tuo, ką pasakė ponas Vesberger, ir iš esmės pritariu didžioji daugumai išvadų ir rekomendacijų, kurias pateikė ES audito rūmai, tačiau aš norėčiau vis tiek kai ką dar pridurti ir apie tai kalbu savo pranešime. Ir pirmiausia, noriu, kad būtų atkreiptas dėmesys į tris temas. Aš manau, kad ES pagalba Centrinės Azijos šalims lieka nepakankama. Ypač jeigu mes pagalvosime apskritai apie visas mūsų priemonės ir apie tai, koks svarbus yra šis regionas. Europos Sąjungos e, teikiama pagalba siekia 89 milijonų eurų e, nuo 2007 iki 2012 metų. Nepamirškime, kad kad, kad JAV skiria kur kas daugiau lėšų, mažiau, atsiprašau, 15 milijonų lėšų. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad Centrinės Azijos Respublikos kenčia nuo korupcijos problemų ir apie tai buvo jau pakalbėta Transparency International organizacija skelbė korupcijų uh, uh, indeksą ir jame 2011 metais visos šios šalis buvo labai žymai. Uzbekistanas, Kirgistanas ir Uzbekistanas ir 180, e, daugiau nei 180 šalių atsiduria pačioje pa, labai labai žemai. Be to, Europos komisija taip pat turėtų daugiau dėmesio skirti konkrečiam kovos su korupcija mechanizmui. Tas mechanizmas turėtų būti sukonkretintas, tam, konkrečiau apibrieštas, tam, kad galima būtų geriau kovoti su korupcija. Ir Toliau aš savo pranešime taip pat kalbu ir apie tai, kad reikia geriau, e, kad reikia konkrečiai sižvelgti į pasiektus rezultatus, o ne, apie, ne į pažadus. Nes e, mums reikia, kad tose šalyse toliau būtų vykdomos reformos ir būtų siekiama konkrečių rezultatų. Be to, panas Vesberg jau pasakė, kad yra, buvo pritaikytos konkrečios priemonės tam, kad būtų pagerinti rezultat e, tų programų, kurios gyvenimas rasintinėse Azijos šalyse, įgyvendinimo rezultatai. Štai ką norėjau pasakyti, ponė pirmininkė. Dėkoju už jūsų pastabas. Labai įdomu yra skaityti jūsų parinktus dokumentus, jūsų parinktą pranešimą. Daug informacijos ten yra pateikta. Ponas Seller yra e, mūsų atstovas, kuris dirba delegacijoje ryšiams su Centrinės Azijos šalimis. Jis moka rusiškai. Prašau. Dėkoju, norėčiau padėkoti ponui Vesbergui už šį pranešimą ir dėkoju ponui Parnijau ir už jo parengtą dokumentą ir už jo nuomonę. Ir parnio, pono Parnio dokumente paminėta yra kur kas daug. Kaip ir minėjo ponas Parnio, e, Centrinėje Azikoje yra penkios e, šalis. Kazahstanas ir Uzbekistanas turi labai daug e, gamtinių išteklių, Tadžikistanas ir Kirgistanas yra visiškai kitokios šalis, jos neturi tokių gamtinių išteklių ir todėl vystytis tom šalims yra labai sunku. Ir labai daug gyventojų, mes kalbame apie milijonus netgi, jei pažvelgsime į Kirgistaną, tai išvyksta kitur. Kazakstane BVP vienam gyventojui yra didesnės nei kai kuriuose valstybėse narėse. O tai reiškia, kad kai mes dirbame su šiomis šalimis, reikėtų suvokti, kad tos šalis yra labai skirtingos. Nereikia pamiršti ir to, kad tos šalis susiformavo po to, kai žlugo Sovietų sąjunga. Kai kur vyko pilietinės karas, pažiūrėk, Kirgistane, tikrai šimtai tūkstančių žmonių žuvo. Ir tai yra labai e, delikatus politinė prasme regionas, nes iš vienos pusės e, šalis ribojasi su e, Rusija, iš kitos pusės su Iranu, Afganistanu ir Kinija. Ir galima taip pat, galima būtų pamanyti, kad tose šalise gali situacija būtų panašiai į Afganistaną, kai buvo išvestos tarptautinės pajėgos. Aš manau, kad centriniai Azijai skirta strategija buvo prastai matoma. Ponas Parnio paminėjo, kad ES teikiama finansinė pagalba yra mažesnė nei ta pagalba, kurią teikia kitos šalis. Vokietija, pavyzdžiui, vienašališkai investavo į vystomąją pagalbą šioms šalims daugiau nei visa ES bendrai paėmus. Todėl aš manau, kad mes turėtume pakoreguoti savo požiūrį, dirbti nusikliau. Europos Sąjunga turi rūpintis žmogaus teisėmis. Ir kad ekonominė ir socialinė plėtra reikia palikti valstybėms narėms. Man atrodo, kad toks paužiūris nėra teisingas jis nepasiteisina. Kai kas jau kalbėjo, kad mums reikia regioninio požiūrio. Mes norime plėtoti beradarbiavimą to regiono viduje. Kirgistanas ir Tadžikistanas sunkiai gali apsirūpinti vandeniu, Ir mes turime tenai e, gyvendinti projektus, kurie pagerintų e, vandens e, tiekimo paslaugas. Ta galima padaryti pritaikant labai paprastas priemonės. Pavyzdžiui, galima būtų nemažai vandens sutaupyti, net iki 40 procentų. Ir jau buvo imtasi tokio darbo Kirgistane. Sveikata, sveikatos priežiūra saugios sienos, tai taip pat yra tos rytis, kuriuose ES daug dar ką galėtų padaryti, dar daug kokias programas galėtume gyvendinti. Aplink tą regioną yra stambus regioniai žaidėjai, tai yra ir Iranas, ir Rusija, ir Kinija. Ir Centrinės Azijos šalės norėtų uh, Um, likti nepriklausomos nuo savo kaimynų. Ir todėl mes turėtume padėti joms. To šalis tengiasi gauti daugiau įtakos regione. Ir taip, gal šiuo metu tos šalis ir netitinka visiškai uh, mums brangių vertybių. Tačiau aš manau, kad uh, auditorumo ataskaita yra labai naudinga ir aš manau, kad mes turime paraginti visas institucijas ES sustiprinti atstovybės e, tose šalyse, mūsų atstovybės tose šalyse ir jų darbą ir paraginti e, tas šalis tarpusavį glaudžiau bendradarbiauti. Reikėtų taip pat užtikrinti, kad lėšos būtų naudojamos e, geriau, nes mes norime padėti ir to regiono žmonėms ir norime kartu tai paskleisti mums svarbės vertybės regione. Ačiū. Netrukus kreipsiuosi į komisijos atstovą, bet um, prieš tai norėčiau suformuluoti klausimą, ar verta teikti toliau e, vystamąją pagalbą uh, Centrinės Azijos šalims ir kokia ji turėtų būti. Mes matome ataskaitoje, kad labai aukštas korupcijos lygis tose šalyse, taigi klausimas, ar vertėtų teikti tokią pagalbą iš biudžeto, ar turėtų būti skiriama uh, pagalbą iš ES biudžeto. Toks klausimas komisijai, juk mes turime matyti konkrečius tos vystamosios pagalbos naudojimo rezultatus. Ir su kuo iš komisijos mes dabar bendrausime iš DEFCO generalinio direktorato. Čia, panė pirmininkė, norėčiau padėkoti ir audito rūmų atstovams ir, pirmi, ir pranešėjui, kuris pristatė specialų į specialią ataskaitą ir jūsų komiteto darbinį dokumentą. Pirmiausia, norėčiau sakyti, kad komisija ir viš, išorės veiksmų tarnyba labai palankiai įvertina šią specialiąją ataskaitą, kurią parengė audito rūmai, kur yra tikrai daug labai pozityvių pastabų dėl to, kaip ES skiria paramą Centrinės Azijos šalims tokiame kontekste, kuris yra sudėtingas ir delikatus, kalbant ir apie politinius įvykius. Aišku, yra kritikuojami tam tikri dalykai, viešieji finansai, korupcija, taip pat tai, kaip pagalba yra skirstoma, prie tų dalykų aš dar sugrįšiu. Tas darbinis dokumentas, kurį parengė jūsų komitetas, būtent atspindi auditorumų ataskaitos vertinimus ir atsižvelgia į daugelį auditorumų rekomendacijų ir taip pat atsakymus, kuris pateikė Europos komisija ir išorės veiksmų tarnyba. Norėčiau priminti, kad audito rūmų rekomendacijos pateiktos e, ataskaitoje sudaro iš viso, tų rekomendacijų yra šešios. Komisija ir išorės veiksmų tarnyba labai palankiai vertina penkias rekomendacijas ir ketina jas įgyvendinti, tačiau viena rekomendacija yra atmesta komisijo, atme, komisijos ir išorės veiksmų tarnybos. Ir pradėsiu būtent nuo jos. Komisija ir išorės veiksmų tarnyba mano, kad e, naujos sistemos įgyvendinimas, bandant apskaičiuoti administracinę naštą arba e, pagalbos administracinės sąnaudas, nėra reikalinga. Šiandien egzistuoja sistema į veiklos sritis orientuotas biudžetas, pagal kurią ir yra apskaičiuojamos administracinės naštos. Ir tai nėra svarbiausias kriterijus teikiant vystamąją pagalbą ar ją atitinkamai skirstant. Tiesiog yra tokiu būdu skirstoma parama per, per nevyriausybinės organizacijas ir pačioms neturtingiausioms valstybėms, kurioms yra sudėtinga turėti pačioms techninę pagalbą ir priemonės tai pagalbai išskirstyti. Norėčiau pridurti, kad Europos komisija labai atidžiai seka procesus ir atsižvelgia į daugiametės finansinės programos priemonės ir sistemingai ir nuolatos vertina darbą, taip pat peržiūri personalo nuostatus ir bando sutaupyti lėšas, taip pat bando, kuo galima geriau tvarkyti tas programas. Ir aš norėčiau pasakyti, kad administracinių kaštų skaičiavimo naujo metodo siūlymas nėra aktualus tik tai Centrinės Azijos valstybėms. Tai yra aktualus klausimas, vis, kalbant apie visas šalis partnerės. Na ir jeigu audito rūmai ir parlamentas nori numatyti naują paskaičiavimų administracinės naštos skaičiavimo sistemą, kuri pakeistų dabartinę ABB sistemą, kuri buvo patvirtinta kartu su biudžeto institucijomis, tuomet tai turi vykti uh, atitinkamų būdų, tarp institucinių pagrindų, įtraukiant visas biudžeto institucijas. Dabar grįžtant prie Centrinės Azijos valstybių ir korupcijos bei biudžeto paramos. Komisija atsižvelgia į tai, kad Centrinėje Azijoje yra labai aktuali korupcijos problema ir tai e, atsispindi įvairiose šakinėse programuose. Mes čia daugiausia dėmesio ir skiriame skaidrumui ir veiksmingam viešųjų finansų valdymui. Be jokios abejonės vystomiosios pagalbos programos ar projektai tikrai jais negalėsime panaikinti korupcijos problemos, kur yra sisteminė problema, įsišaknyjusi problema, reikia dirbti čia kartu su Centrinės Azijos šalimis ir kitomis šalimis partnerimis. Tačiau mes bandysime, kiek galima įmanoma, sumažinti korupcijos problemą biudžeto pagalbos programų srityje. Taikysime labai griežtas sąlygas, ypatingai kalbant apie e, šakinius biudžetus, o ne centrinį biudžetą, ypač kai kalba eina apie švietimą ar socialinę rūpybą. Tačikistanas ir Kirgistanas yra dvi šalys, kur mūsų manimų buvo padaryta įtaka viešų finansų valdymui. Mūsų e, biudžeto paramos programos yra susijusios su viešų finansų valdymu, visuomet jos yra susijusios su griežtais, aiškiai, aiškiai apibrieštais tikslais, skiriant kiekvieną išmoką, visuomet yra atsižvelgiama į rezultatus, kurių pasiekė ta valstybė. Europos komisija, e, taip pat ir auditorumai, neakcentavo, kad lėšos, kurios Kirgistanui ir Tadžikistanui buvo skirtos, buvo nukreiptos į korupcinius šaltinius. Priešingai, tos valsty, tose valstybėse matėme, kad tų programų pagalba pagerėjo viešų finansų valdymas. Kalbant apie rezultatus ir pagalbos poveikį, komisija bei išorės veiksmų tarnyba siekia atsižvelgti į auditorumų ir, ir jūsų komiteto rekomendacijas tam, kad būtų galima geriau vertinti rezultatus ir poveikį, o ne vien tik tai veiklą, kur yra finansuojama tos, tos pagalbos būdu. Ir numatome naujas uh, programas su Centrinės Azijos valstybėmis ir tai yra vystomo, rezu, vystomo bendradavimo rezultatų pagrindas. Tai yra tokios orientacinės programos, kurios tvirtinamos su šalėmis partnerėmis ir kurios yra e, tvirtinamos ir regioniniu pagrindu. Ir dar pabaigai norėčiau pakomentuoti kelis dalykus, kuriuos e, akcentavo ir pranešėjas, ir jūs, e, ponė pirmininkė, savo darbinėme dokumente. Kalbant apie pranešėjo ketvirtąją rekomendaciją, kur sakoma, kad ES įsipareigojimai Centrinėje Azijoje turėtų būti diferencijuojami ir at... numatome atsižvelgiant į sąlygas, politinės sąlygas ir valdymo sąlygas. Čia norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tokios priemonės, kurios taikomos kaiminystės politikoje, nėra susijusios su vystumo ir bendradarbiavimo priemonė vystomojo bendradarbiavimo priemonė, kuri taikoma Centrinėje Azijoje, yra skiriama kovai su skurdu. Ir kita, difer, o diferenciacija yra daromas išvegiant šalies turtą ir, ir š, kiek turtinga ar neturtinga yra šalis. Ir kiek ta, to šalies vyriausybė yra pajėgi valdyti tą programą. Taigi, e, ponė pirmininkė, Kazakstanas norėčiau pasakyti, kad jau negali būti, e, nepatenka į vystomą bendravimo programos rėmus ir Tokiu būdu štai ir yra pritaikoma diferencijavimo programa. Turkmenistanas negaus, negauna dabar program, finansavimo pagal šią programą, tačiau gali būti įtrauktas į kitą finansavimo sistemą. Pranešėjas ir taip pat auditorumo ataskaitos 17 rekomendacijoje teigiama, kad nevyriausybinės organizacijos turėtų būti visiškai nepriklausomos. Turiu pasakyti, kad tai yra mūsų visų e, bendra problema. Mes tikimės visuomet, kad e, nevyriausybinės organizacijos, kurios yra parenkamos, yra nepriklausomos, tačiau Centrinės Azijos valstybėse visos organizacijos, visos nevyriausybinės organizacijos tikrai negalime teikti, jog yra visiškai nepriklausomos. Taigi mes vis tiek turime dirbti su tais partneriais, kurie ten veikia ir kurie mm, yra, turi atitinkamus įgaliojimus. Dabar kalbant apie delegacijos atidarimus, delegacijos ir biurų atidarimus visose valstybėse, tai yra 11 rekomendacija, norėčiau pasakyti, kad vienintelė delegacija, kuri dar nėra įsteigta, tai yra Turkmenistane, Ašabade. Tiesiog e, išorės veiksmų tarnyba dabar ketina dirba šioje srityje, bet e, kol kas biudžete nėra tam numatytos lėšos ir tikimės, kad šios delegacijos biuro e, atidarimas ar ryšių tarnybos atidarimas yra užtikrinamas per išorės veiksmų tarnybos diplomatą, kuris yra deleguotas Ašhabade. Ir tokiu būdu mums tai leidžia geriau įgyvendinti uh, vystomosios pagalbos programą ir taip pat sekti ir stebėti, kaip tos programos yra gyvenimos Turkmenistane. Ir dar vienas klausimas, kuris iškilo diskusijose, tai yra e, didesnė pagalba turėtų būti skiriama centrinė, centrinės Azijos valstybėms. Toks buvo siūlymas pateiktas. Taip, daugiametėje finansinėje programoje, nauja daugiametinėje finansinėje programoje yra numatytos naujos programos ir mes gegužės mėnesį, Liepos bei Birželio mėnesį aptarėme šią situaciją ir 188 milijonai bus skiriama, tai reiškia daugiau negu ankstesniais metais. Ir tai yra ypatingai aktualu dėl to, kad Kazakstanas jau nepatenka į šią programą. Tai reiškia, kad visi tie ištekliai bus išdalyjami jau ne penkioms, o keturioms valstybėms. Ir tai patenka į mūsų pagrindų, vystumą bendradarbiavimo pagrindų strategiją. Taigi tiek būtų pastabų apie šį dokumentą. Ačiū. Vielen, vielen Dank. Ich kann nur vermuten, wie Sie. Dėkuoju. Gal Jūs galėtumėt prisistatyti? Kokia yra Jūsų pavardė? Žanas Klodas Boda, AFKO generalinis direktoratas. Dėkoju ponui Boda Na kągi, mes turime taupyti viešasis lėšas skirtas administravimui. Taigi labai suprantame tai, ką jūs sakėte. Matome, kad kad jūs atsižvelgėte į tai, kad ir kalbėjote apie tai, kad kai kurioms programos buvo skirta per kad kai kurios programos, kurios nebuvo labai didelės apimties, e, sukėlė per nelik didelius administracinius kaštus. Pone Vesper, ką Jūs pasiūlytumėt, e, ką mes galėtume padaryti tam, kad sumažintume administracinės sąnaudas susijusios su Vidurio Azijos regionu? Prašau. Ponas Celeris dar kažką nori pasakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu tik vieną klausimą. Jei, pažvelg, jei kalbėsime ap, apie makroekonominius rodiklius ir apie tai, kas vyksta regione, pamatysime, kad demokratiškai veikiančių parlamente, pažiūrėjau, Kirgistane, o tai būtų ta šalis, kur, yra, kur veikia toks parlamentas, kurį galėtume apibendrinti kaip demokratišką jiems reikia tikrai realios pagalbos. kad e, jiems reikia mažiausiai milijonų eurų. Mes turime veikti labai skubiai dėl to, kad šių pinigų jiems reikia kuo skubiau. Kitaip, e, Kirgistanas ieškos pagalbos kitur, pažiūrėjau, Rusijoje. Ir e, atitinkamai tai paveiks ir jų priimamų įstatymų turinį. Dėkoju, panė Pirinka, jūs manęs klausėt, kaip galima būtų mažinti administracinės sąnaudas. Aš manau, kad mes savo ataskaitoje jau buvo pasakyta, kad būtent dėl to, kad programų skaičius yra didelis ir administracinės sąnaudos yra didelės. Bet taip yra. Bet nereikia pamiršti, kad gal komisija galėtų pagalvoti ir apie tai, kaip galima būtų geriau įvertinti, dėl ko susidaro e, didelės administracinės sąnaudos ir kiek tų sąnaudų tenka kiekvienam projektui, nes šiuo metu to, tai nėra daroma. Dėkuoju. Herr Bordaun nochmal, danke. Ponas Boda. Taip, ponė pirmininkė, nu, man nebus labai lengva atsakyti į šį klausimą, nes jeigu mes ieškosime metodų, kurie leistų mums uh, uh konkrečiai suskirstyti visas komisijos ir išraiskismų tarnybos administracinės sąnaudas pagal kiekvieną projektą, kiekvieną pro, programą, tai bus nepaprastai sunku. Ir aš nežinau, ar tai bus lab, tikrai vertinga, nes tai kaip tai gali sukelti dar daugiau problemų administracinės sąnaudos yra stebimos, mes stengiamės jas sumažinti ir nemažai tikrai stengiamės mažinti ir e, uh, tobulinti tų darbuotojų, kurie užsijima bendradarbiavimų darbą. Ir uh, pagal naują finansavimo programą bus skiriamos didesnės lėšos ir tai reiškia, kad mes mus dar labiau ir geriau prižiūrėsime. Uh, kaip tos lėšos yra skirstomas, bet mes negalime konkrečiai, konkrečiai, konkrečiai kalbėti apie uh, tai, kiek tų sąnaudų tenka kiekvienai programai, nes taip mes tik tai pabloginsime situaciją, nes iš tikrųjų tuomet bus daugiau dėmesio skirime tik tai stambiems projektams, o, o Mums reikia padaryti viską, kad padėtume vargingiausiams regionams, nes būtent jiems reikia mūsų pagalbos. Ir ten dažnai tenka gyvendinti smulkesnius projektus. Ir man atrodo, kad toks pasiūlymas nebus labai protingas, nebus labai naudingas. Štai, e, štai ką aš galėčiau pasakyti. Ir aš manau, kad kai kalbame apie Vidurio Aziją ir visumą pagalbą teikime šioms šalims, turėtume matyti platesnį kontekstą. Thank you. Um, I just want to short... Dėkoju. Aš tiesiog norėčiau Jums pasakyti, kad administracinės sąnaudos 2011 metais sudarė 14,6 procento visų, e, visos visumosios pagalbos skirtos Vidurio Azijos šalims. Ir tai yra gan didelis skaičius ir man atrodo, kad būtų labai gerai, jeigu mes galėtume suprasti, kodėl tokio, e, tokios didelės ir administracinės sąnaudos, iš ko jos susidaro. Tokia informacija būtų vertinga, mano galva. Sí, um...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 Yra siekiama centralizavimo, siekiant mažinti administracinės išlaidas. Aš e, pati buvau Kazakstane, dalyvavau ten stebint, kaip yra naudojamos projektams ES lėšos. Ir problema tame, kad e, tokio stebėjimo vietoje nepakanka, ar jis yra nepakankamas. Ir e, mes kalbėjome su ponu Vesbeku apie tai, Kur turėtų būti daugiau kontrolės? Ar čia, Briuselėje, ar ten, kur projektai gyvendinami? Aš manyčiau, kad mes turime atitinkamus įgaliojimus ar parlamentinės delegacijos e, dalyvauja stebint projektus įgyvendinant vietose. Ir mes nuvykę ten iš tikrųjų matėme, kaip viskas yra, matėme, kad administracinės išlaidos pačioje šalyje yra didelės. Nežinau, ar kalbama ir apie administracinės išlaidas ir administraciją, kuri yra čia Briuselėje, bet aš taip suprantu, kad mes kalbame apie tuos darbuotojus, kurie yra apmokomi ir dirba pačioje šalyje. Ar apie tuos darbuotojus kalbame? Ar apie tai kalbama komisijos ir audito rūmų ataskaitose? Pone Sinder ir ponas Vesbek uždavė klausimus. Konkretus klausimas apie tai, kokios yra administracinės išlaidos, kaip jos konkrečiai paskirstytos, galbūt galite ir raštu atsakyti į šį klausimą. Pone Zinder uždavė klausimą. Taip, mes turime informacijos, kurią galime pasidalinti ir ta informacija jau yra pateikta ir galime dar konkrečius skaičius pateikti dėl to, kiek yra skirta lėšų Centriniai Azijai. 2011 pateikti skaičiai yra galbūt ir ne visai dar iki galo patikslinti, bet jais galime remtis kaip pagrindu. Pavyzdžiui, kalbant apie biurose, centrinėse biurose dirbančius um, darbuotojus, ar iš tikrųjų yra įtrauktas personalas, personalui skirtos išlaidos, ar yra įtrauktas ir paties audito išlaidos. Ir ar visa tai turėtų būti finansuojama iš um, vystamosios pagalbos ir kaip mūsų skiriamos lėšos yra palyginamos su um, jungtinių tautų agentūrų skiriamomis lėšomis. Visi šie klausimai labai sudėtingi, todėl mes manome, kad tai, tai kas šiandien yra siūloma, tikrai nėra naudinga. Mes turime įgyvendinti visumą bendradarbiavimo programas e, su tuo biudžetu, kurį turime ir turime daryti, stengtis daryti tai kuo geriau. Būtent e, todėl mes ir nenorime komentuoti, ką tik aš sakytų rekomendacijų. Mes galime su jumis pasidalinti visas e, mūsų turimą informaciją, bet mes negalime dabar kalbėti apie kažkokią naują apskaitos sistemą, nes net ją įdėkti mes neturėsime pakankamai lėšų. Dėkuoju. Alors, les, les Français disent, il ne faut pas vider le bébé avec l'eau du bain. Taip kaip sako, nereikia kūdikio e, išpilti su vandeniu. Atsiprašau, kadangi jūs e, atsisakėt e, sukonkretinti savo atsakymą ir mūsų pranešėjas taip pat savo pranešime kalba apie tas pačias problemas ir todėl mes ir keliame tuos klausimus, nes mums atrodo, kad būtų tikrai vertinga da, pa, panagrinėti tas pastabas, kurias išsakė audito rūmai. Todėl mes ir patikėm jums tuos klausimus. Ponas Vesberg. Ačiū pirmininkė, noriu tik pasakyti, kad mūsų administracinių išlaidų skaičiavimai yra trečiajame priedė 38 lentelėje. Ten yra išdėstyti konkretus skaičiai, kokie mums yra žinomi. Ačiū. Pranešėjas. Pirmininkė, tose diskusijose, kurios ką tik įvyko, aš manau, išiškėjo tam tikrų dalykų, kuriuos reiks atidžiau peržiūrėti ir aptarti ir kad komitetas galėtų e, toliau e, renkti ir tobulinti dokumentą ir dirbti kovos su korupcija srityje. Įdomus, įdomios buvo diskusijos dėl administracinių sąnaudų, aš manau, kad reiks tuos klausimus dar patikslinti, bet aš manau, kad pastaraisiais metais e, žvelgiant į auditorumo ataskaitas, matome, kad kovos su korupcija mechanizmas, na, žinoma, korupcija egzistuoja, bet vis tiek tas mechanizmas veikia gan sklandžiai. Ir aš manau, kad būtina dabar, kuo galima greičiau, e, sulaukti konkretaus komisijos pasiūlymo šio klausimu. C'était une question ou c'était une remarque Čia buvo klausimas ar pastaba? Klausimas auditorumams ar komisijai? Komisijai. Prašau, ponas Bada. Pone pirmininkė, dėl korupcijos klausimo aš bandžiau labai aiškiai pristatyti pagrindinį mūsų požiūrį. Korupcija pastebima visose tose šalyse ir tarptautinėje Transparency International um, sąraše jos pasirodo labai prastai. Uh, Taigi, aišku, korupcija turi įtakos ir valdžiai, ir savivaldybėms ir panašiai. Tai yra egzistuojantis reiškinys. Ir korupcija yra praktikuojama. Taigi mes turime sistemingai veikti ir pirmiausia mikroekonominių lygmenių pasirūpinti, kad ES pagalba būtų skiriama tiems, kuriems yra numatyta. Ir taip pat žiūrėti ir kurti tokią geriau, skaidresnę, geriau valdomą sistemą. Ir visos valstybės, kurios gauna biudžeto paramą, jose, pa, parama, jose yra įgyvendinta atitinkama e, valdymo programa. Taip pat e, kur, ten yra numatyta ir administracinės reformos, ir teismų sistemos reformos tam, kad sistema būtų kuo galima skaidresnė. Ir skaidresnė, ir aišku, mes siekime ir tolesnių tikslų tam, kad sistema būtų kuo galima atviresnė ir skaidresnė. Korupcijos, kovos su korupcija mechanizmas jau egzistuoja visų projektų atžvilgių, tų, kuriuos mes finansuojame arba yra numatyti paslaugų teikimo paslaugų tikimo sutartys ar konkursai, kurie skelbimi Europoje, o ne Kazakstane. Ir jie yra vertinami Europoje nepriklausomos komisijos ir tada rezultatai yra viešai skelbiami ir juos galima sukontroliuoti. Taigi tokiu būdu mes apsaugome savo pagalbą. Tačiau kai jau kontraktas yra pasirašytas ir vietos įmonė pradeda statyti kelią ar panašiai, tada vėl atsiranda tų korupcijos e, reiškinių, tai yra neišvengiama. Tačiau mes na, sistemingai matome, kad ta korupcija pasireiškia. Kalbant apie viešų finansų valdymą, labai svarbu apibrėžti korupcijos vertinimo rodiklius. Tokių dabar neturime. Tokie rodikliai leistų geriau išsiaiškinti, kaip yra suvokiama korupcija. Tiesiog yra anketos būdu išsiaiškinama, kodėl jūsų manimų viena ar kita valstybė yra labiau korumpuota nei kita. Taigi Transparency International ir bando įvertinti korupcijos suvokimo indeksą. Taigi, iš tiesų darbas nėra lengvas, mes einame teisinga linkme ir sudėtinga tą korupciją ir įvertinti ir su ją kovoti, bet mes viską darome, kad, e, kad ta korupcija būtų ir pasmerkta ir būtų kovojama su ją kas kart. O ką galvoja panas Weisbergas? Put... Buvo užduotas klausimas Kas yra korupcija? Aišku, klausimas labai platus ir nemanau, kad galėčiau šiuo metu kažką papildyti. Trijų metų patirtį dabar turiu darbo susijusiu su auditu ir esu rengęs keletą specialiųjų ataskaitų daugelį sudėtingų šalių ir žinau, kad susidurėme visada su šia problema. Ji būdinga tokiams šalims. Aišku, būtų įdomu šiek tiek daugiau sužinoti koks galėtų būti konkretus, e, konkretiai apibrieštis, bet auditorumai nepateikė savo versijos ir aš nebeturiu ko pridėti. Aš norėčiau dar pridurti, kad per pastaruosius 12 mėnesių jūs nagrinėjote labai atidžiai situaciją Ir dabar ji galbūt yra šiek tiek aiškesnė, kalbėjote apie korupcijos lygio suvokimo indeksą, bet aišku, mums reikia ir konkretesnių duomenų. Ačiū. Ponas Viesbakai, aš norėčiau Jums užduoti klausimą. Jeigu audito rūmose dirba ekspertai šios ryties, galbūt jie naudojasi konkrečiomis formulėmis. Ir jeigu kalbame apie kovos su korupcija mechanizmus, komisija visiškai teisi, tai yra sudėtingas reiškinys ir mes ne iki galo viską apie jį konkrečiai žinome ir buvo kalbėta apie korupcijos suvokimo indeksą. Iš tikrųjų, matuojame suvokimą. Taigi kovoti tiesiogiai su korupcija daugelie šalių yra labai sudėtinga. Ir aš auditorumų atstovų norėčiau paklausti, kokios šiandien yra turimos priemonės šioje konkrečioje srityje. Audito rūmai pateikia mums ataskaitą, kurioje nurodoma, ar pastebima korupcija ar ne. Ir galbūt nepakanka konstatuoti, taip, korupcija yra. Turi būti kažkokios priemonėmis, kuriomis naudojantis ji pamatuojama. Ar yra taip, kaip sako komisija tose šalise, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, Europos profesinės asociacijos gali daugiau mažiau e, pasakyti apie korupcijos suvokimo lygį. Tai yra ne tas pats, kas konkretus faktai apie konkrečią situaciją. Ar mes tiesiog esame priversti naudotis dedukciją, spėlioti su tuo, kas atsitinka, spėlioti apie tai, kas atsitinka su ES lėšomis. Ir komisija taip pat teisi, kai sako, kad auditai, analizės yra labai brangus malonumas ir dažnai atsieina dar daugiau negu mm, reali finansinė pagalba skirta konkrečiam e, projektui. Iš tikrųjų, jeigu mes e, norime padėti toms šalims, kažkuria prasme konkuruodami su kitomis šalimis, e, Kinija, JAV, mes turime tinkamai įvertinti visas lėšas. Ačiū. Ponas Vespak dar kartą. Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, mes jau kalbame nebe apie šį auditą, nes šio audito, nes korupcija nebuvo šio audito tema. Auditas buvo skirtas mūsų veiklai Centrinėje Azijoje. Be abejo, korupcija yra didelė problema, su kuria visada susidarėme, bet ir Pasaulio bankas, ir mm, EBPO siekia parengti priemonės, kurios būtų skirtos išmatuoti korupcijai. Iš esmės galiu pasakyti, remdamasi savo patirtimi, kad e, kai dirbame su šalimi ar šalių grupe, kur korupcija yra didesnė nei kitose pasaulio šalise, būtina atlikti rizikos analizę ir aiškiai žinoti, į kokią aplinką ateiname. Tai yra iš tikrųjų įdomus su auditu susijęs klausimas, į kurį reikėtų atsižvelgti rengiant kitą auditą. Mano nuomonė, ne vien korupcijos lygio suvokimas, yra svarbus. Mes e, realiai žinome, kad korupcija egzistuoja ir daro poveikį tam, kaip yra panaudojamos lėšos. Taigi kalbame ne vien apie korupcijos lygio suvokimą, bet apie korupciją kaip realų reiškinį. Ačiū. Jeigu čia dalyvautų Transparency International, uh, atstovai, tai galėtume jiems užduoti šį klausimą, kaip išmatuoti korupciją ir ką reiškia tie įvairūs indeksai ir korupcijos e, suvokimo indeksas. Pone Seller, mm, ar būtų kitų pagėdaujančių kalbėti? Taip, e, iš tikrųjų, kaip buvo pasakyta, nereikėtų persistengti. Mes e, nemažai laiko skiriame diskusijai apie korupciją, bet iš tikrųjų mes turėtume kalbėti daugiau apie tai, kad ir kad komisija turėtų pasistengti užtikrinti, kad būtų veiksmingai panaudojamos visumosios pagalbos lėšos. Sveikatos srityje skiepai, visos kitos sritis panašu, kad e, labai daug e, šioje srityje dirba ir nevyriausybinės organizacijos, kurios e, nebūtinai dirba su ES projektais. Iš tikrųjų, korupcija yra aktualesnė ekonomikos, ekonomikoje. Ir tikrai Ji turėtų būti išmatuota. Aš nenoriu nuvertinti šios problemos, korupcijos problemos, bet kalbant apie mikrofinansinę pagalbą, Kirgistanas norėjo sulaukti tokios pagalbos iš ES, e, kuri būtų skirta finansuoti konkretiems projektams, kurie mm, būtų sėkmingi būtent policininkų ir mokytojų atlyginimų didinimui kad e, šiuose pareigose dirbtų labiau kvalifikuoti žmonės ir tai būtų daroma reali, daromas realus poveikis, bet turi būti įsitikinta, kad e, lėšos yra panaudojamos būtent šiems tikslams. Taigi toks yra vienas pavyzdys, konkretus e, klausimas, kaip konkrečiai reikėtų tikrinti lėšų naudojimą. Apie tai, ką ponas Vespergeris kalbėjo apie trečią priedą, man atrodo, kad audito rūmai daugiausia dėmesio skyrė audito e, skiria administracinėms sąnaudoms, kurias patiria komisija. Nebuvo kalbama apie tas administrinės sąnaudas, kurios susijusios su konkrečiu priemonių įgyvendinimu. Ar tos administracinės uh, sąnaudos, kurias patiria e, agentūros atstovaujančios komisija. Pana Zehovski. Ačiū, aš taip pat norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė komisija Ir Europos audito rūmų atstovas sako, kad administracinės sąnaudos yra didelės ir sunku jas tinkamai e, įvertinti. Buvo pateiktas netgi konkretus skaičius 14,6 procentai visų, visos skiriamos pagalbos. 14,6 procentų administracinių sąnaudų, kurias patiria vien tik tai komisija, o gal jų yra dar daugiau. Ar mes pakankamai žinome tų administracinių sąnaudų struktūrą ir kam jis yra konkrečiai skirtos? Nes e, kol kas mes e, nežinome, kokios tai yra e, išlaidos. Ir tai yra tikrai nelabai gerai. Taigi aš norėčiau, kad iš klausimą būtų atsakyta. Komisija sakė, kad pateiks mums dokumentą su konkrečiais skaičiais, galbūt galime palaukti šių duomenų. Daugiau klausimų nėra. Lauksime komisijos dokumento ir tada galėsime tęsti šio klausimo svarstymą. Pabaigai, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Vesbergui ir ponui Bodan už um, tikrai labai kokybiškas diskusijas, kurios ką tik įvyko. Taip pat um, padėkoti ir iš rekomendacijų, ir um, auditorumų ataskaitos išvadų kokybę. Ir kaip aš uh, sakiau, labai svarbu, kad mes šį klausimą, kovos su korupcija klausimą, svarstytumėme ir toliau kalbant apie mūsų pagalbos patikimumą. Ir kolega priminė, kad komisija nori skirti 35 procentais daugiau Centrinės Azijos valstybėms per ateinantį programinį laikotarpį. Taigi mes pritarėme tokiai tokio vystomo bendradarbiavimo didinimui. Uh, Tačiau yra tam tikrų administracinių klausimų, kurie išryškėjo diskusijose ir labai svarbu, kad ateityje mes visko imtumėmės, kad e, mūsų pagalba būtų patikima ir mūsų veiksmai būtų patikimi. Nes kalba eina apie politinius dalykus ir kad ta pagalba pasitarnautų tiems žmonėms, kuriems ji yra skirta. Pirmininkė, dėkoju už diskusijas. Ačiū audito rūmams ir komisijos atstovui. Perime prie penktojo darbo atvarkės klausimo. Specialioji ataskaita dėl bendrų nacionalinių pajamų duomenų tikslinimo. Mūsų pranešėjas čia yra Bart Stais, auditorumų, iš auditorumų turime irgi atstovą, pana Cvikl. Aš norėčiau jam iš karto ir suteikti žodį, prašau, ponė. ponė pirmininkė, pranešėjau, ponė Stas, biudžeto kontrolės komiteto nariai, ponios ir ponai. Dėkoju už galimybę pristatyti audito rūmų ataskaitą apie tai, kad bendrų nacionalinių pajamų duomenys būtų tikslesni. Labai svarbu, kad tie duomenys būtų tikslus, aš paaiškinsiu kodėl, po to pateiksiu pastabas ir auditorumų rekomendacijas. Tačiau, kaip teigiama pavadinime, Antraštėje auditorumai nustatė, kad tikslingesnis požiūris leistų geriau ir tikslingiau e, pateikti bendrosios nacionalinės, bendras nacionalinės pajamas. Ir tam reikalingas struktūrizuotas ir tikslingesnis metodas. Kodėl labai svarbus yra bendrų nacionalinių pajamų rodikliai ir duomenys? Pirmiausia, fiskalinis ir ekonominis e, koordinavimas priklauso nuo apskaitos rodiklių ir statistikos. Ir kai kurios vyriausybės nesugeba pristatyti savo fiskalinės padėties ir tai yra apsunkinantis veiksnys esant dabartiniai finansiniai kriziai. Tačiau, kalbant apie ES biudžeto lygmenį, labai svarbu žinoti, kad pajamos BNPJ yra svarbiausias biudžeto finansavimo šaltinis. 70 procentų įplaukų 2014 metais buvo iš nuosavų išteklių. Taigi, Dėl to ir egzistuoja pavojus, kad jeigu viena valstybė narė nepateiks tikslių duomenų apie pajamas, ar kelios valstybės tą, to nepadarys, tuomet tai turės įtakos e, kitų valstybių narių didėjančioms arba mažėjančioms, didėjančiams ar mažėjančiams įnašams. Taigi labai svarbu, kad valstybių narių pateikiami duomenys būtų tikslus ir tam reikalingas tikslingas e, duomenų tikrinimas, kurį atlieka komisija. Rizikos susijusios su tikrinimu analizė ir buvo mūsų audito rūmo ataskaitos tema. Taigi, kokie yra rezultatai? Audito rūmai nustatė, kad komisijos tikrinimas gali pagerinti tam tikrą prasme valstybių nacionalinių pajamų duomenis. Tačiau auditorumai teigia, kad tikrinimas nėra pakankamas ir tikslingas. Konkrečiai tariant, mes radome kelis pavyzdžius, kai atitinkamos nacionalinių pajamų skaičiavimo taisyklės nebuvo tinkamai pritaikytos. 19 BNPJ komponentų buvo atrinkta penkiose valstybėse narėse, kurių įnašas yra didžiausias ir čia yra lentelėje, mūsų ataskaitos lentelėje pateikiama ta informacija. Kaip jau buvo pasakyta, tos problemos nedaro įtakos bendrai, bendriems ištekliams, kurie grindžiami BNPJ. Kiekvienos valstybės narės įnašas yra skaičiuojamas individualiai. Ir taip pat ataskaitoje mes teigiame, kad įnašų paklaida 2002-2007 metais tose valstybėse narėse, kurios buvo audituojamos – Vokietija, Prancūzija, Italija, Junktinė karalystė ir Ispanija – būtų įnašai buvę kitokie, jeigu nacionalinių, nacionalinių pajam, nacionalinės pajamos jų rodikliai būtų pateikti tikslingiau ir tiksliau. Taigi dabar suprantame, kad situacija yra tokia ir dabar jau nieko pakeisti dėl ankstesnių metų negalime, tačiau kalbėdami apie komisijos tikrinimo darbą išvelgėme tam tikrų trūkumų. Tikrinimo strategija, tikrinimo strategijoje išsiaiškinome, kad komisija netinkamai atliko savo darbą, nes kai valstybės narės teikia savo uh, BNPJ duomenys, jos nebuvo, rizika nebuvo tinkamai įvertinta ir komisija netaikė nuoseklaus požiūrio atlikdama savo tikrinimo darbus valstybėse narėse, ypač jeigu tikrinimo efektyvumas nebuvo pakankamas ir jeigu nebuvo e, taikomi šalims specifiniai kriterijai. Taigi komisija tuo, ta prasme, netliko tinkamai darbo. Na ir paskutinė darbo dalis yra ta, kad nebuvo BNPJ komitetui tinkamai pateikiami duomenys. Taigi, ką būtų galima padaryti, kad komisijos tikrinimo darbas būtų veiksmingesnis? Mes pateikime devynias detalės rekomendacijas, kurias būtų galima suskirstyti į grupės. Pirmiausia, komisija turėtų struktūringai ir formaliai analizuoti situacijas, išvelgiant į kaštus ir naudą ir savo tikrinimo darbą sutelkti ties uh, riziką susijusią su BNPJ e, mechanizmu elementų. Taip pat reikalinga kiekybinė rizikos vertinima, e, renkant e, BNPJ duomenis ir, kaip jau sakiau anksčiau, tikrinant, reikia tikrinti ir BNPJ duomenų rizikos faktorių. Ir taip pat viską reikia atlikti atsižvelgiant į kaštų ir naudos analizę. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas e, duomenų išbaigtumui, taip pat reikalingos e, lyginamosios e, sistemos, tam, kad būtų galima įvertinti ir šešėlinę ekonomiką, jos rodiklius. Taip pat komisija turėtų nuosekliai pateikti ataskaitas apie šalių patikrintus BNPJ duomenis ir taip pat nuosavus išteklius, kurie grindžiami šiuo rodikliu. Džiaugiamės, kad komisija sutiko, kad reikia veikti ir ketina pakeisti savo tikrinimo sistemą. Tie pokyčiai turėtų jau atsispindėti kitame tikrinimo cikle, kuris prasidės nuo 2015 metų rugsėjo mėnesio. Tuomet mes galėsime įvertinti, ar atskirų valstybių narių įnašas į ES biudžetą yra tinkamai ir sąžininkai paskaičiuotas ir kad kiekviena valstybė narė sumokėtų tą dalį, kuri jai ir priklauso. Ačiū uždėmesi. Dėkuoju. Dėkuoju, labai įdomu buvo jūsų klausytis. Kai kurios jūsų pastabos kelia mūsų susirūpinimą. Ponas Tes, gerbėjai kolegos, aš norėčiau pirmiausia padėkoti tiems auditoriams, kurie atliko šiuos auditus ir auditorumo uh, uh, auditoriams, kurie parengė šią ataskaitą, kuri yra labai išsami ir kuri labai rimtai atspindi esamą padėtį ir, kaip aiškiai, parodo, kad mūsų piliečiams, kad mums rūpi tai, kas vyksta. Praeitą savaitę antradienį Strasbūrė aš buvau susitikęs su įvairiais auditorumų atstovais ir Eurostato atstovais. Su jais kalbėjomės apie įvairius klausimus, kurie buvo susijęs su šia ataskaita. Uh, Mm, aptarėme kai kurios klausimus labai išsamei ir e, tai buvo tie klausimai, kurie e, kelia mums daugiausia susirūpinimo. Ir penktadienį aš sužinojau, kad e, visi tie klausimai buvo įtraukti į politinį dokumentą apie kurį mes ir sužinojome šiandien. Taigi tai, kas šiandien mums buvo pristatyta, visiškai atspindi uh, dabartinę situaciją. Aš pasistengsiu atsižvelgti uh, į tai savo pranešime ir po to kitame biudžeto komiteto posėdėje mes galėsime išsamiau viską aptarti. Laiko turime labai nedaug. Aš manau, kad mes turėtume uh, būti tikri, kad mes gaunam visiškai tikslius BNP duomenys, kad tai yra labai vertinga ir naudinga informacija. Tačiau šiandien sužinojome, kad pasirodo tie skaičiai yra visiškai nepatikimi. Ir valstybės narės ne visuomet pateikia e, tikslę informaciją. Tai e, yra pranešimas ir ataskaita, kuriuose išsakyta nemažai kritikos. Šie dokumentai yra techninio pobūdžio. Ir juose yra kalbama apie tuos klausimus, klausimus kurie bus svarstomi ir tuomet, kai kalbėsime ir apie biudžetą. Ir valstybės narės turėtų rinkti duomenės geriau ir aš nežinau, kaip mes galėsime tikinti valstybės narės tai daryti. Auditorumo atstovas jau paaiškino mums, kad daugiau nei 70 procentų, tai yra 73 procentai, beveik 73 procentai viso mūsų biudžeto yra bendrosios nacionalinės pajamos. Taigi mes kalbame apie didžiulės sumas. Be to reikia nepamiršti ir apie šešėlinę arba juodą ekonomiką, kad ir ką, kaip ją pavadintumėt, nes reikia padaryti viską, kad ir ta ekonomika būtų atspindėta BNP skaičiuose. Žiniasklaidoje pastaruoju metu labai daug kalbama apie, pavyzdžiui, priekybą narkotikais, apie prostituciją. Ir tai yra veiklos rytis, kurios nėra įtrauktos dabartinius BNP skaičius, o turi, šie skaičiai turėtų būti atspindėti visose ataskaitose. Be to, aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad audito rūmai labai uh, daug dėmesio skyrė tam, kad jų išvados būtų naudingos ir kad jas galima būtų iš karto pritaikyti ir įgyvendinti. Pažvelkite, pavyzdžiui, į šeštą ir septintą išvadas. Ten yra kalbama apie tai, kad, kad e, auditorumams e, daug nerimo kelia komisijos taikoma duomenų tikrinimo procedūra kalbama ir apie tai, kad komisija netinkamai planuoja savo darbą, netinkamai planuoja patikrinimus ir atlieka juos nenusekliai valstybėse narėse. Ir trūkumų yra nemažai. Ir aš kalbu apie tos trūkumus, kurie yra akivaizdus atliekant patikrinimus. Yra neatsižvelgiamai kai kurios skaičius, kai kuriuose valstybės narėse ir audito rūmai yra susirūpinę dėl to, kad komisija neskiria šiam darbui daugiau dėmesio. Septintoje išvadoje taip pat išsakytas susirūpinimas dėl to, kad kad pateikti skaičiai nėra išsamus ir kad komisija turėjo susirūpinti dėl to kur kas anksčiau. Auditorumo ataskaitą būtų įdomu perskaityti labai, labai e, atidžiai, bet net ir tai, ką jau, jūs šiandien jau išgirtote, ko gero nepalieka jokių abejonių, kad išsakoma kritika labai rimta ir kad e, esami trūkumai taip pat yra rimti. Aš manau, kad e, net tiesiog pažvelgę į bendrą tekstą, jūs pamatysite tam tikrus klausimus, kurie yra aktualūs, apie kuriuos mes kalbėjomės praeitą savaitę su. O, auditorumų ir Eurostato atstovais. Kai auditorumai teikia savo ataskaitą, reikėtų pamatyti, e, reikėtų atsižvelgti į tai, kad auditorumai iš esmės sako, kad mes negalime iš valstybės narės pateiktus BNP skaičių daryti jokių išvadų nes visiškai neaišku, kuri valstybė narė sumokė per daug, kuri sumokė nepakankamai, nes tiesiog neįmanoma to įvertinti. 54 punkte, pavyzdžiui, auditorumai sako, kad kad auditorumai negalėjo tinkamai stebėti ir kontroliuoti Italijos, Belgijos ir Niderlandų patiktų ataskaitų dėl to, kad tenai patikti skaičiai buvo visiškai netinkamai parengti. Tai rodo taip pat, kad komisija netlieka objektyvių vertinimų ir pateikti duomenys yra visiškai uh, netinkamai parengti, jie nepadeda mums tinkamai atlikti vertinimo. Be to norėčiau pasakyti, kad e, po e, diskusijų su Eurostato audito rūmų atstovais praeitą savaitę aš kai ką sužinojau. Eurostatas, pavyzdžiui, pripažino, kad kai, kai kurios išsakytos kritinės pastabos yra teisingos ir kad iš dalies jas galima, jas galima būtų atsižvelgti. Be to, jie pasakė, kad jie padarys viską, kad galima būtų geriau laikytis tikrinimų tvarkarašio, nors e, e, iš karto tai padaryti nebus lengva. Be to, Eurostatas e, kalbėjo ir apie tai, kad ateityje reikės tobulinti vertinimo procedūras. Ir jie mano, kad iki 2015 metų pabaigos galima bus parengti naują procedūrą. Yra dar vienas labai svarbus dalykas – Tai yra angliškas žodis exhaustiveness, išsamumas. Ir mes norime, kad visi pateikti duomenys būtų vis, uh, išsamus ir kad jie atspindėtų realės uh, visą vaizdą. Šeštoje rekomendacijoje išsakyti svarbus dalykai. Aš manau, kad politinių požiūrį mums taip pat labai svarbu yra padaryti viską, kad procedūra būtų kuo geresnė, kad ją galima būtų atlikti kuo greičiau ir kad viskas būtų pateikta kuo aiškiau. Vėlgi, prisiminama savo diskusijas praeitą savaitę, galiu pasakyti, kad man susidarė įspūdis, kad Eurostatas daro viską, kad pagerintų situaciją. Tačiau mes, biudžeto kontrolės komitetas, turėtume uh, daryti viską, kad e, stebėtumėm, kaip vyks darbas. Eurostatas pripažino, kad iš tikrųjų reikia peržiūrėti dabartinės procedūras ir jie jau pradėjo tą darbą, bet, kaip jau minėjau, mes turime atidžiai stebėti, kaip e, jiems seksis. Ir aš manau, kad e, mes turime aiškiai pasakyti per biudžeto patvirtinimo vykdymo procedūrą, kad, kad ketiname stebėti kaip situacija klostysis šiais metais ir 2015 metais. Pone pirmininkė, jūs tikriausiai prisiminate, kad e, kai mes kalbėjome apie biudžeto vykdymo e, įvykdymą, kalbėjome su Eurostatu, tuomet jis, jisai mums e, sakė, jo atstovai mums sakė, kad 2015 metais turi būti parengta nauja procedūra. Ir manau, kad mes turėtume stebėti, kad viskas būtų padaryta laiku. Ir aš norėčiau paprašyti jūsų, kad jūs paprašytumėt Filipo, mūsų sekretoriato darbuotojo, į kito posėdžio darbuotarkę įtraukti šį klausimą. Ačiū. Taip, iš tiesų, mums e, visą tai kelia didžiulį susirūpinimą. Aš turėjau net e, dar kartą perskaityti tai, ką skaičiau Aš taip pat pranešėjui turėčiau porą klausimų. Pirmiausia, norėčiau paklausti, kokia, kokios galimus viso to pasiekmes, kokios būtų pasiekmes ES biudžetui. Galbūt galėtumėte pateikti bent apytikrį vertinimą, koks būtų poveikis biudžetui, nes tai, manau, turės įtakos ir biudžeto patvirtinimo um, procedūrai ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai. Galbūt Eurostatas norėtų taip pat pasisakyti. Vėver esu Šiandien čia su kolega, kuris yra mm, mūsų skiriaus vadovas, skiriaus atsakingo už, mm, už BNPJ patvirtinimą. Dėkoju pranešėjui ir visiems kalbėjusiems šiandien. Šis auditas buvo atliktas mm, tikrai pačiu metu, kai komisija dabar peržiūri BNP reglamentą, kas yra teisinės pagrindas Eurostato tikrinimams ir mes remiamės e, sprendimu dėl mm, ISA 2010 įgyvendinimo. Tai yra statistinė programa, kurią mes naudojamės BNP vertinimui mm, nuo rugsėjo mėnesio. Ir komisija iš tikrųjų mm, prima domen šią ataskaitą ir svarbi parlamento rengiama nuomonė. Aš norėčiau pristatyti keletą auditorumų pateiktų rekomendacijų, tačiau pasakysiu, kad kai kurios jų jau įgyvendintos ir komisija mm, pranešėjui pateikė detalę susijusią su gyvendinimo planu. Taigi gyvendintos rekomendacijos būtų tokios. Pavyzdžiui, bendrųjų išlygų retesnis naudojimas mūsų darbe ir geresnių rodiklių parengimas rodiklių, kurie naudojami metiniams vertinimams. Mes vis dar peržiūrėme ir gyvendiname kitas rekomendacijas. Iš jų norėčiau akcentuoti tris, kurias jau minėjo ir šiandien abu kalbėjusieji. Pirmiausia, audito rūmų raginimas taikyti aiškesnį struktūrinių požiūrių uh, Mm, požiūrį. Komisija dabar rengia mm, naujus mm, BMPJ patikrinimus, kurie prasidės 2015 metais. Bus taikoma programa apimanti rizikos analizę ir bus atsižvelgiama į ekonomiškumą. Mes nagrinėjame audito rūmų pasiūlytus modelius Šiame modelyje yra taikomas tiesioginio tikrinimo e, principas grindžiamas kiekybiniais e, rodikliais. Taip pat e, bus taikomos kitos priemonės, kurios bus įgyvendintos per 2015. -osius. Buvo užduotas ir klausimas, ar yra tam tikrų netitikimų Eurostato vertinimuose ir galimų klaidų. Turiu pasakyti, kad netitikimų audito rūmai rado labai nedaugeliu atveju ir tais atvejais komisija iš karto ėmėsi taisomųjų priemonių. Iš viso buvo trys atvejai kuriais dabar valstybių narių įnašai susiję yra užšaldyti, kol šios problemos bus neišspręstos. Taigi kitoms valstybėms narėms galutinėse skaičiavimuose poveikio nėra. Ir šiek tiek konteksto. Tie trys atvejai mm, būtų šimtas, susiję su 103 specifinėmis išlygomis, kurios, dėl kurių Eurostatas nusprendė per šį laikotarpį. Aš taip pat norėčiau uh, grįžti prie išsamumo klausimo, tai yra trečioji rekomendacija, apie kurią norėčiau kalbėti. Išsamumo klausimas e, visada buvo ir yra vienas esminių klausimų komisijai, kiek tai susiję su BNP patikrinimu ir auditorumu nuomonė tai yra rizikingas rytis. Komisija visada ieško naujų priemonių, kaip galima būtų tiksliau įvertinti šią sritį. Ir aš norėčiau pateikti vieną pavyzdį. Svarbu suprasti, kad išsamumas svarbus ne vien kalbant apie neteisėtą veiklą, bet aš norėčiau pateikti konkretų pavyzdį. Iki dabar kai kurios valstybės narės dar neįtraukė, jos iki šiol neįtraukė nelegalios veiklos mm, rodiklių. Komisija nustatė e, laikotarpį, būtent iki šios dienos e, buvo reikalaujama valstybėms narėms įtraukti ir nelegalę veiklą į savo ataskaitas. Ir per kitą tikrinimų raundą mes taip pat sieksime vadovautis aiškesnė struktūra ir tikslesniais valstybių narių pateiktais duomenimis, kad būtų galima kuo aiškiau įvertinti valstybių narių veiklą. Pabaigai norėčiau pasakyti, kad investicijos į žmogiškusius išteklius ir audito rūmose ir komisijoje buvo tikrai, šios investicijos buvo nemažos ir manau, kad būtų galima tuo pasinaudojant toliau didinti duomenų susijusių su nuosavais ištekliais palyginamumą. Ir pirmininkė, norėčiau tiesiogiai atsakyti į vieną jūsų užduotą klausimą, klausimą apie tai, kokį, koks būtų poveikis ES biudžetui. Norėčiau pabrėžti ir anksčiau kalbėjusieji tai jau sakė, šis BMP patikrinimas yra ir nėra bendro lygio vertinimas. Uh, Mm, tai yra valstybių narių įnašų mm, tinkamumo ar sažiningumo, sažiningo paskirstimo mm, vertinimas. Ir būtent todėl komisija naudoja iki šiol partnerių patikrinimo principą, nes iš tikrųjų svarbu, kad valstybės narės viena kitą stebėtų ir pačios vertintų, ar jų įnašai yra teisingi. Taigi svarbu, kad dalyvautų visos valstybės narės ir BNPJ komitetas, kuris vertina skaičius. Valstybės narės iš tikrųjų aktyviai bendradarbiauja, siekdamas užtikrinti, kad visos valstybės narės sumokėtų savo dalį. Ačiū. Mes, aišku, galim tik pasakyti, kad visi sumokėtų savo dalį, jiems priklausantį įnašą. Jeigu tai būtų, tai mes visi turėtume mažiau darbo. Ačiū už atsakymus. Aš dar turiu porą klausimų. Norėčiau paklausti, kodėl taip ilgai buvo toleruojamos problemos ir tie trūkumai, kurie dabar nustatyti ir kokios buvo kliūtis jiems panaikinti. Uh, Iš tikrųjų, taip supratau, kad valstybėms narėms, valstybių narių pateiktų, pateikti klausimynai buvo vertinimo pagrindas. Valstybės narės ne visada tos klausimynus išsamei atsakydavo ar pateikdavo ne visus reikiamus duomenys. Taigi, kodėl visa tai taip ilgai tęsiasi ir kodėl anksčiau nebuvo padarytas spaudimas visiems trūkumams pašalinti, kodėl reikėjo specialios auditorumų ataskaitos e, tam, kad būtų pagaliau pradėtos šios problemos spręsti. Galbūt galėtumėte atsakyti šį klausimą. Ačiū pirmininkė. Aš Pabandysiu atsakyti jūsų klausimą, kodėl buvo toleruojama taip ilgai. Komisija netoleravo, aš manau. Mes e, iš tikrųjų teik, e, užšaldėme kai kurių valstybių narių sąskaitas, e, nes mums buvo nepriimtina tai, kas vyko. Ir valstybės narės, kurios savo inventorius pildė nepatenkinamai, Ir iš tikrųjų mes atlikome atitinkamus tikrinimus misijų metu. Taigi aš nesutinku, kad labai ilgai nebuvo įmamasi priemonių. Iš tikrųjų, valstybės narės galbūt ne visos laiku įtraukė nelegalę veiklą savo inventoriuose, bet iš tikrųjų įsigaliojus naujai ISA 2010 normai šis reikalavimas yra privalomas, o ši norma įsigali šiandien. Iš tikrųjų, tas reikalavimas ir jo gyvendinimas yra labai sudėtingas. Jeigu visa tai būtų labai paprastai išmatuojama, tai taip jau ir buvo dar, būtų daroma. Bet mes turime iš tikrųjų turėti palyginamus valstybių narių duomenis, kad galėtumėm viską tinkamai įvertinti. Ačiū. Aš irgi šį betą vis tiek norėčiau pasiaiškinti. 8 iš 10 valstybių narių net negalėjo pasakyti, ar Eurostatas patikrino nacionalinių statistinių tarnybų darbą. Taigi ataskaitoje tikrai yra labai nerima keliančių pastabų, tokių, kurios net sunku man suvokti, kodėl viskas užtruko taip ilgai, lygda, lygi šioliai, kodėl nebuvo patobulinta sistema, tie patol, pat, patobulinimai mums yra primtini ir kodėl, kodėl tiems patobulinimams įgyventi prireikė tiek daug laiko, daug ką buvo galima padaryti jau Eurostato lygmenių. Bent jau taip aš supratau auditorumo ataskaitos e, esmę ir būtų galima daryti visai kitokią, kitokį spaudimą, jeigu tai būtų buvę padaryta. Um, thank you, madam. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Kodėl užtruko taip ilgai. Komisija tą daro jau 25 metus ir per visą tą procesą nuolatos buvo palaipsniui tobulinama sistema. Taigi mes bandėme išspręsti problemas. Mes sutinkame su tomis kritinėmis pastabomis, kad reikėjo uh, dokumentus e, tobulinti tam, kad būtų galima lengviau sukontroliuoti viską iš išorės. Ir mes numatome tuos dalykus e, ateityje, dabar bandome išsiaiškinti, kaip e, dokumentus galėtume, galėtumėme patobulinti, kalbant apie veiklą, bet tai nereiškia, kad niekas nebuvo daryta. Ačiū. Jeigu niekas iš kolegų pasakyti nenori, tuomet vėl žodį suteiksiu ponai Cvikl, o po to ponai Stas. Trumpai. E, dėl to, kodėl viskas taip užtruko. Eurostatas čia turėtų atsakyti, bet 69 e, punkte mes kalbame apie tai, kaip turėjo būti atliekamas tikrinimas. Reikia pažymėti, kad audito rūmų metinėje ataskaitoje mes jau dešimt metų akcentuojame, kad reikia plėsti bendrųjų nacionalinių pajamų duomenų, pajamų duomenų tikrinimą. Buvo tam tikros inventorizacijos daromos ir bendrosios e, išlygos taikomos. Ir tada mes iškart pradėjome auditą atlikti ir e, reikia pripažinti, kad tai yra pirmasis audituojančios institucijos pirmoja ataskaita apie ES lygmens bendrųjų nacionalinių pajamų statistiką. Mes nusprendėme, kad reikia tą padaryti ne vien dėl to, kad nacionalinės pajamos būtų tinkamai skaičiuojamos ir panašiai, bet ir dėl pervišinio deficito procedūros ir kitų dalykų. Tai yra svarbu ir kitas mūsų auditas bus greitai atliktas, tikėtina, kitais metais tuo klausimu, nes uh, finansinės ekonominės situacijos valstybės narėse ir, ir priklauso nuo tų duomenų. Taigi labai svarbu, kad duomenys būtų aukštos kokybės, kad jie būtų palyginami, komparatyviniai, kad jie būtų patikimi ir kad būtų pat, tiksliai jas paskaičiuoti visose 28 valstybėse narėse. Tai aišku labai techninis dalykas, tačiau reikės išvelgti ir į rizikos komponentą, nes Eurostatas ir įvairiuose šaltiniuose galėtų atsižvelgti į tai, ką mes, apie ką mes kalbame savo pirmoje lentelėje, savo ataskaitoje. Ir dabar mes bandome išsiaiškinti, kaip Eurostatas toliau e, atliks darbą jau 15 metų, nuo 15 metų rugsėjo mėnesio ir tada mes jau dar vieną ataskaitą parengsime ir pažiūrėsime, kiek Eurostato darbas pagerėjo. Taigi mes tam tikrą prasme įžengėme į naują teritoriją, bet labai svarbu, kad duomenys būtų tinkamai surinkti, ne, ne tik įsiaiškinant, kiek kiekviena valstybė narė turi sumokėti, bet kad tie duomenys, kuriuos teikia valstybės narės, būtų tikrai patikimi. Ačiū. Ačiū Bartas Taras. Labai trumpai, ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad vis dar daug darbo čia reiks atlikti, nes laukia tolesni darbai ir, kaip sakiau, greitai įžengsime į biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Taigi, per atinančias dvi biudžeto įvykdymo atvirtimo procedūras, tie dalykai bus labai svarbus. Ir bijau, ponė pirmininkė, kad jums aš pavedu labai svarbu uh, E, uždavinį ir labai sunku darbą, nes jums teks e, tvarkyti biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūras. Ir tikiuosi, kad personalas atnaujins mano e, darbinį dokumentą ir tada aš jį pateiksiu jau naujesnį savo dokumento variantą. Ačiū. Grįšime be jokios abejonės dar prie to, prie to klausimo. Ačiū, dėkoju, kad atvykote. Dabar galime perėti prie šeštojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra specialioji ataskaita numeris 11 2013 metų. Ne, atsiprašau, sako pirmininkė specialioji ataskaita numeris 2 2014 metų ataskaita. Ar preferenciniai priekybiniai susitarimai tinkamai tvarkomi ir, ir valdomi? Pas mus atvyko auditorumų atstovas, ponas Muguruca iš Ispanijos o pranešėjas yra Bart Stas vėlgi. Taigi pirmiausia žodį suteiksiu auditorumų atstovui, kad jis pristatytų auditorumų ataskaitą. Pone pirmininkė, komiteto nariai, pirmiausia norėčiau pasveikinti jūs, ponė pirmininkė, ir kitus komiteto narius už tai, kad jūs dabar pradėjote darbą naujajame biudžeto kontrolės komitete. Linkiu jums sėkmės šioje veikloje. Norėčiau padėkoti komitetui, kad pakvietė mane, kad pristatyčiau auditorumų specialiai ataskaitą dėl to, ar preferenciniai priekybiniai susitarimai yra tinkamai tvarkomi ir valdomi. Man labai malonu bendradarbiauti su komitetu ir pateikti jums visą aktualią informaciją apie mūsų atliekamą darbą. Aš taip pat norėčiau įvertinti ir darbinį dokumentą, kurį parengė nuomonės referentas pranešėjas Manas Tais. Mano nuomonė, šis dokumentas yra labai, labai tinkamai apibendrina mūsų auditą, audito ataskaitą ir yra puikus pagrindas diskusijoms. Aš taip pat sveikinu tą susidomėjimą, kurį nu, parodė ir kiti komitetai. Žinau, kad tarpinės prekybos komitetas irgi buvo pakviestas e, dalyvauti šiandienos diskusijose ir aš pasirengęs padėti INTA komitetui rengti savo, savo nuomonę, dalyvausiu atitinkamuose klausimuose. Na, o dabar aš trumpai pristatysiu, apie ką yra šis auditas ir ką audito rūmai teigia savo specialiojo ataskaitoje numeris 2. Tiesiog bandoma išsiaiškinti, ar preferenciniai priekybiniai sustarimai yra tinkami, tinkamai tvarkomi. Šie susitarimai yra labai svarbi priemonė, kalbant apie ES politiką priekybos srityje. Jie atneša ekonominės naudos ES ir šalims partneriams. Dėl to komisija turi valdyti ir tvarkyti tos turimus labai atidžiai, tam, kad būtų jie atitiktų ES interesams. Tai taip pat yra ES pagalbos e, prog, besivystančioms ekonomikoms programos dalis skatinant e, ekonominį vystimąsi tose šalyse ir kovojant su skurdu. Preferenciniai prekybiniai susitarimai yra tokie susitarimai, pagal kuriuos ES sąjunga ir prekybinės partnerės susitarė dėl preferencinių sąlygų prekiaudamos tarpusavyje. Paprastai tai susiję dažniausiai yra su tam tikrų tarifų sumažinimu arba panaikinimu. Kalbant apie importą, importuojamas prekes preferenciniais tarifais, pastarėje duomenys rodo, kad preferencinės prekybos susitarimai įtraukia prekybą tarp ES ir 180 valstybių. Į ES importuojamų prekių kiekis pagal, šį susitarim, pagal tokius susitarimus siekia daugiau nei 242 milijardus eurų ir tai sudaro 14 procentų ES viso importo. Audito tikslas buvo dvigubas. Pirmiausia, įvertinti, ar Europos komisija tinkamai įvertina ekonominį preferencinių pre, priekybos susitarimų poveikį prieš juos pasirašydama ir prieš jiems įsigaliojant. Antras tikslas - išsiaiškinti, ar kontrolė, kuri yra atliekama importuojamams prekiams, kurios importuojamos pagal tokius susitarimus, yra veiksminga tam, kad importas ne, kad nebūtų importuojamos prekės e, net, neteisėtai preferenciniais tarifais. Dabar norėčiau papasakoti, kokių pasiekėme išvadų. Ir čia norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus. Pirmiausia, kalbant apie ekonominio poveikio vertinimą, audit tuo metu buvo nustatyta, kad nepaisant patobulinimų, pritaikant atitinkamas priemonės, komisija vis tiek neįvertino tinkamai visų ekonominių poveikių, kalbant apie įvairius e, susitarimus. Dėl to politikos formuotojai, kiti suinteresuoti asmenys nebuvo tinkamai informuoti apie galimą ekonominį poveikį tokių susitarimų. Antras dalykas, atsižvelgiant į kontrolę, kuri yra atliekama, vertinant tokias importuojamas prekes, muitinės tarnybos ES turėtų siekti, kad tik tai tos prekės, kurios, ga, kurioms gali būti taikomas preferencinis tarifas, būtų importuojamos tokiu būdu. Audito rūmai e, surado silpnų pusių e, muitinės darbe tam tikrose valstybėse narėse Ir auditoriai įvertino, kad dėl netinkamo darbo, mutinės darbo tam tikrose valstybinėse narėse 2010 metais sudarė 655 milijonus eurų. Tai sudaro 6 procentus visų muitų mokesčių. Taip pat audito metu buvo surasta problemų dėl to, kaip Europos komisija prižiūri valstybės narės, kurios teikia paramą šalims partneriams, atsižvelgiant į preferencinės priekybos susitarimus. Dabartinės teisinės sąlygos tokiuose susitarimuose nėra susijusios su pakankamai saugikliais, kurie galėtų apsaugoti ES finansinius interesus. Pone pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, norint Norėdamas atsižvelgti į šios rezultatus, e, e, norėdami atsižvelgti į šios rezultatus, auditorumai pateikė atitinkamas rekomendacijas. Taigi auditorumai rekomenduoja Europos komisijai atlikti išsame kiekybinę analizę, atsižvelgiant į visų naujų priekybinių starimų ekonominį poveikį. Taip pat komisija turėtų pasirūpinti, kad ES priekybos veikėjai laiku gautų atitinkamas analizės ir kad į tą darbą būtų įtrauktas Eurostatas, vertinant statistinių duomenių šaltinių, duomenų, statistinių duomenų šaltinių kokybę. Taip pat Europos komisija turėtų atlikti tarpinę ekspo, tarpinį ekspost vertinimą, kad išsiaiškintų, kiek priekybiniai susitarimai atitinka politiniams tikslams ir kaip jų veikla galėtų būti patobulintas svarbiausiuose ekonominiuose sektoriuose. Be to, norint geriau apsaugoti ES finansinius interesus, Europos komisija turėtų sukurti Europos sąjungoje bendrą rizikos vertinimo analizę, kad sumažėtų rizika biudžetui. Taip pat labai svarbu, kad valstybės narės gerintų savo vertinimo sistemų efektyvumą ir kontrolės strategijas ir kad atli... būtų stebėsenos misijos surengiamos į tas valstybės, kurios gauna naudos iš tokių preferencinių susitarimų, taip pat, kad būtų užkirstas kelias e, biudžeto nuostoliams. Dėl to Europos komisija turėtų atlikti testinį darbą po Olafo tyrimų. Taip pat turėtų sustiprinti ES poziciją abipusiuose priekybiniuose susitarimuose ir geriau naudotis iš anksnio perspėjimo ir saugiklių priemonėmis. Galiausiai auditorumai mano, kad komisija turėtų keisti sertifikatus eksportuotojų savisertifikatais. Ačiū uždėmesi. Labai dėkoju, gerbėjai kolegos. Mes kalbame apie ES pajamas. Mes labai dažnai daug dėmesio skiriame išlaidoms ir nepakankamai dažnai kalbame apie pajamas. Taigi 2011 metais Pagal lengvatinės prekybos susitarimus buvo e, importuota prekių už 242 milijardus eurų. Tai yra didžiulė suma ir būtent auditorumų dėka mes sužinojame visus šios skaičius ir aš tikiuosi, kad komisija lygiai taip pat gerai dėrėsis dėl tarptautinės priekybos ir investicijų partnerystės, kaip jai pavyko dėrėsis dėl lengvatinių priekybos susitarimo. Ponas Tas. Ačiū. Aš visiškai pritariu tam, ką Jūs ką tik pasakėt. Aš norėčiau dar kartą padėkoti auditorumams, nes jie puikiai padirbėjo. Auditorių komanda tikrai išsamei viską įvertino ir labai gerai įvertino, kaip, yra, kaip veikia lengvatiniai prekybos susitarimai. Ir, ir, ši, ir visi šie duomenys ir išvados yra labai vertingi. Aš savo dokumente surašiau maždaug 19 punktų, kuriuos ir norėčiau jums dabar pristatyti. Pirmiausia, aš manau, kad auditorumų išvados kelia nerimą, nes iš esmės jose yra kalbama apie tai, kad Europos komisija netinkamai vertina šių susitarimų poveikį ūkiui. Jei mes pagalvome, ką tai reiškia, pagalvosime, ką tai reiškia, suvoksime, kodėl tai yra svarbu. Nes visi šie susitarimai daro įtaką mūsų įplaukoms, mūsų pajamoms per visą jo ciklą, todėl tai yra labai svarbu. Taigi savo dokumente aš kalbu apie tai, kad šis rytis yra prioritetinė ir ji turėtų būti prioritetinė visiems politikams, visiems, kas e, yra susijęs su šia sritimi. Visi turi pripažinti, kad dabartinė situacija kelia nerimą mokesčių mokėtojams Europos Sąjungoje. Akivaizdu, kad e, iš to, kas mums buvo pristatyta, galima daryti išvadą, kad e, tai gali paveikti mūsų bendrą ekonominę situaciją, mūsų importą. Mums reikia daugiau skaidrumo, to reikalauja mūsų piliečiai. Ir akivaizdu, kad dar daug ką galima būtų čia patobulinti. Pavyzdžiui, poveikio tvarumui vertinimai. Atliekame ir poveikio vertinimai ir poveikio tvarumui vertinimai. Kartais jie sutampa, kartais uh, juos rengiant yra remiamasi pasenusiais arba netiksliais duomenimis. Pavyzdžiui, Čilės atveju. Uh, tie skaičiai, kurie buvo pateikti poveikio vertinime, buvo tikrai netinkami. Ir e, mes tuos skaičius gavome tik po to, kai buvo, ir mes apie tai sužinome tik po to, kai susitarimas jau buvo pasirašytas. Aš manau, kad labai svarbu atlikti visus poveikio vertinimus prieš pasirašant susitarimus. Ir todėl reikia gauti visus reikalingus duomenys prieš pasirašant susitarimą. Tai labai svarbu ir reikia užtikrinti, kad tie duomenys būtų patikimi ir tikri. Be to, jie turi būti viešai skelbiami prieš pasirašant susitarimą. Be to, yra kelios šalis, keli mūsų partneriai, su kuriais mes bendra, bendradarbiaujame pagal bendrąją lengvatų sistemą. Ir audito rūmai pasakė, kad žmogaus teisų uh, srityje mes remiamės tarptautinėmis konvencijomis, remiamės taip pat ir tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis ir ne visi šie dokumentai buvo tinkamai pasirašyti visų mūsų partnerių. Ir kai kurie partneriai, pavyzdžiui, pažeidinėja priekybos ir darbo konvencijas. Pažeidinėja kai kurias nuostatas susijęs su darbo teise. Pagal Lisabonos sutartį Visa mūsų politika turi būti nusekli visose sritise, visais atžvilgiais. Todėl mes negalime leisti savo pasirašinėti susitarimų, bet kokiu susitarimu, jeigu jie netitinka tarptautinės teisės. 2015 m. Spalio, spalis, ko gero, būtų jau paskutinis e, e, terminas, iki kurio mes tikimės gauti visą informaciją. Auditorumams reikia pateikti taip pat papildomos informacijos. Ji būtų reikalinga ir kitoms institucijoms. Ir 2015 metų spalio mėnesį mes galėsime pradėti tuomet antrąją biudžeto vykdymo procedūrą nes pirmąją pradėsime jau šių metų lapkričio mėnesį. Bet, kaip minėjau, dabar neturime pakankamai duomenų. Ir savo politinėse išvadose mes jau paminėjome daugybę klausimų. Tai yra ir bendrosios lengvatų sistemos ekonominiai aspektai. Be to, aš manau, kad kad reikia geriau, geriau atlikti poveikio vertinimus Ir taip pat reikia labai atidžiai atlikti kiekvienos sutarties, kiekvienos susitarimo poveikio tvarumui vertinimą. Ir poveikio tvarumo įvertinimai turėtų būti parengti pateikiant konkrečius skaičius, įvertinant kiekvieną, kiekvieną sustrimo aspektą. Aš manau, kad komisija turėtų taikyti kur kas nuseklesnį požiūrį į kokybinius e, e, vertinimus, nes kol kas daugiau e, dėmesio teikiama yra skaičiams, kiekybiniai informacijai, bet ne kokybei, ne kokybiniai informacijai, kuri yra labai svarbi. Aš manau, kad mes turėtume sistemingai išnagrinėti visus šios klausimus, kad tikrai, su, tikrai įsitikintume, kad visi vertinimai atliekami yra tinkamai parengtų ekspertų ir atsižvelgiant į visus turimus duomenis. Mes turime tam tikrų politinių tikslų, labai aiškiai apibrieš, apibrieštų tikslų ir mes norime juos pasiekti, o tam reikia dirbti tinkamai. Atsižvelgiant į visus galiojančius reikalavimus. privalome užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų, nebūtų naudojami neefektyviai. O tai reiškia, kad mes turime išnagrinėti visų lengvatinės prekybos susitarimų rizikos aspektus. Tai yra mūsų pareiga. Mes privalome tinkamai įvertinti kiekvieno sustrimo poveikio, poveikį prieš jį pasirašant. Ir turime tą daryti sistemingai, aiškiai suvokdami, į ką reikia atsižvelgti, kokiais skaičiais reikia remtis. Ir apie tai reikia kalbėti, kai mes užsimsime biudžeto vykdymo procedūrą. Be abejo, valstybės narės privalo įgyvendinti priemonės skirtas e, geriau ir veiksmingiau valdyti riziką. Jos turėtų padaryti viską, kad e, ES biudžetas kuo mažiau nukentėtų. Reikia paskatinti visas šalis imtis prevencinių priemonių. Lengvatiniai priekybos sustarimai kartais gali būti susiję ir su tam tikrais ypatumais ir valstybės narės į tai privalo atsižvelgti. Taigi trumpai, dabar apie viską apibendrinant, mums reikia atlikti išsa, iš, išsamius poveikio vertinimus Ypač, kai yra įtarimų, kad e, kažkas yra negerai. Be to mums reikia ankstyvojo perspėjimo sistemos, tam, kad galėtume būtų iš karto įsigilinti į kokį nors klausimą, o nelaukti, kol bus per vėlų tai daryti. Visos mūsų struktūros turėtų veikti e, darniai. Ir čia galima paminėti Olafą. Jei Olafas nori atlikti kokį nors tyrimą, kai komisij, komisijos prašymų jis turi turėti galimybę tai padaryti. Ir padaryti tai išsamei. Dar kartą noriu pasakyti, kad labai dažnai mes susidurime su laiko stokos problema, nes komisija sako, kad, kad tiesiog yra per vėlų imtis kokiu nors veiksmų ir mes nieko negalime padaryti. Taigi mes e, ir šią problemą turime spręsti. Be to, manau, kad mes pagaliau turime reikalauti, kad komisija mums pateiktų kur kas uh, išsamesnį vaizdą apie tai, kiek kartų, pažiūrėjau, buvo paprašyta sugražinti lėšas. Aš manau, kad e, mes turime paprašyti, kad komisijos pateikti mums šią informaciją už 2010-2014 metus, tam, kad mes galėtume realiai įvertinti, kiek pinigų e, buvo išieškota Ir taip mes galėsime e, suvokti, kokį poveikį mūsų biudžetui tai turėjo. Bangladešas yra dar vienas svarbus klausimas. Taigi komisija turėtų pateikti mums daugiau informacijos apie tai, nes prieš darydami bet kokias išvadas turėtume pirmiausia gauti papildomos informacijos. Ačiū. Trys kolegos nori pasisakyti. Ačiū. Mes įsigilinome į pono Bartos tas pranešimą ir pirmiausia norėtume padėkoti audito rūmams už eilinį kartą puikiai atliktą darbą. Tai, ką išdėstė Bart Stajas, mums yra visiškai priimtina, tik tai turėtume tokią bendro pobūdžio pastabą Komisijos atsakymė į ataskaitą matome, kad komisija sutinka, komisija svarsto naujas priemonės, komisija ateityje siūlys naujus sprendimus. Taip yra formuluojama. Klausimas, ar be Europos audito rūmų, be mūsų biudžeto kontrolės komiteto, pati Europos komisija negalėtų stebėti, kokį poveikį daro jos įgyvendinamos priemonės. Komisija, mano nuomonė, privalo tai daryti. Ir taip pat sakoma, kad turi būti atliekamas poveikio vertinimas, kad būtų galima įvertinti rezultatus ir naudą, kurią teikia lengvatiniai priekybos susitarimai. Turime užtikrinti, kad E, tas teigiamas poveikis būtų tęsiamas. Ir toliau matome mm, visą sąrašą šalių, kurios eksportuoja atitinkamos, e, pagal atitinkamas sąlygas. Manau, kad negalima priimti tokio komisijos vertinimo, kad e, tik dabar bus atliekamas poveikio vertinimas. Manome, kad tai būtų per paprasta ir mes visiškai susitinkame ir su pirmininkės pastabomis ir su Bart Stajas pastabomis, kad reikia iš tikrųjų reikalauti komisijos, kad ji visą tai atsižvelgtų, nes iš tikrųjų dabar Europos komisija ne iki galo atlieka savo funkcijas. Audito rūmai mus apie tai informuoja Mes komisijai teikiame pretenzijas, o komisija sako taip, sutinkame, stengiamės, kad e, ateityje būtų geriau ir veiksime geriau. Manau, kad e, toks mąstymas ir toks darbo principas nėra priimtinas. Dabar bus netrukus patvirtinta nauja komisija, galbūt pradėtume taikyti naujus darbo principus. Ačiū už pranešimą, mes, jį, mes jam pritarsime. Pone Sinder. Ačiū pirmininkė. Labai įdomus pranešimas. Norėčiau padėkoti už um, tai, kad jis buvo parinktas ir už tai, kas buvo pasakyta. Manau, kad uh, yra labai svarbu užtikrinti, kad e, tos nedidelės lėšos kuriomis disponuojame, būtų visos panaudotos, kad jos neišslystų mums iš rankų. muitinės uostų direkcijos negali visko patikrinti. Uostai didžiuliai, per juos transportuojami didžiuliai kiekiai, būtų fiziškai neįmanoma visko patikrinti. Taigi aš norėčiau visiems dirbusiems pranešimų padėkoti ir pasakyti, kad toliau turime prie šio klausimo dirbti. matome, kad e, pasirašoma vis nauji lengvadieniai priekybos susitarimai. Ir mes kiekvienu atveju turime galvoti apie tvarumą, turime užtikrinti, kad atliekami atitinkami poveikio vertinimai, kad būtų galvojame apie socialinės teisės visų pasirašiusiųjų pusių. Kartai sakome, kad e, socialinės teisės jų užtikrinimas gerėja pasirašiusiose, besivystančiose šalise, bet e, taip yra ne visada. Mes iš tikrųjų turime galę vetuoti kai kurias sąlygas ir tas nuostatas, kurios neužtikrina visų šalių finansinių interesų apsaugos. Toks turėtų būti mūsų principas dirbančioje srityje per artimiausius keletą metų. Ir pabaigai norėčiau pritarti tam, ką sakė audito rūmų atstovai ir ką sakė ponas Stais. Turime užtikrinti, kad Olafas turėtų atlikti atitinkamą prevencijos darbą. Aišku, reikia visų, teikiamų, e, visų reikiamų lėšų, tačiau turi būti užtikrinama ir prevencija. Mes turime siekti finansinių interesų apsaugos ir esminių garantijų piliečiams. Mūsų turimi ištekliai nuolat mažėja ir mes jo labiau turime stengtis juos apsaugoti. Tokie susitarimai dažnai kritikuojami. Ūkininkai, darbininkai turi turėti jiems priklausančias garantijas. Aš turiu klausimą. Mes matome čia visą sąrašą valstybių šalių, kurios um, importuoja pagal 2011 prekybos, lengvatinės prekybos susitarimus. Aš visko, aišku, neperskaičiau, bet noriu paklausti, ar šioms valstybėms narėms pavyko uždirbti daugiau iš tų lengvatinių priekybos susitarimų. Ar jos jau pasipelno, ar tai reiškia, kad ES kažką praranda, man įdomu, kaip visi šie skaičiai yra susiję. Kiek importui galima taikyti šios lengvatinius prekybos sustarimus ir kokį poveikį tai daro biudžetui. Ponas Deutsch. Ačiū. Kolegos. Šis klausimas būtent ar lengvatiniai priekybos susitarimai yra uh, tinkamai tvarkomi ir valdomi toks auditorumo ataskaitos pavadinimas. Ir aš turiu pripažinti, kad kai perskaičiau tą antraštę, pamaniau, kad e, tai bus gan nuobodus dokumentas, nuobodus klausimas. Ir pamaniau, kad e, įvyks labai ilgos diskusijos ir nieko jos neduos. Antraštė, mano manimo, yra gan nuobodi. Bet turiu pasakyti auditorumams, kad dokumentas išties yra labai naudingas ir įdomus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti auditorumams ir norėčiau padėkoti ponui Stas. Jis atliko labai naudingą darbą. Trys aspektai, e, kuriuos norėčiau paliesti susiję su šią ataskaitą. Vienas klausimų išiškėjo ponos Tas apibendrinimuose, būtent išvados e, padariniai, tie dalykai, kas, tie, tai, kas nebuvo įgyvendinta. Komisija neįvykdė savo įsipareigojimų dviem atvejais, nepatikė poveikio vertinimo viena vertus ir antras dalykas, kaip jūs ir pasakėte, Mes girdėjome apie lengvatinius priekybos susitarimus, turime tokius sutarimų sąrašą, jų yra 13 ir tik tai septyni susitarimai buvo patikrinti, o kitų susitarimų atveju tokių patikrinimų nebuvo. Auditorumai teigia, kad tai nėra priimtina. Na, o aš norėčiau sužinoti, kas yra už tai atsakingas. Būtent toks būtų mano klausimas. Mūsų diskusijos, tikiuosi, nebus susijusios su atsakomybėmis ar rekomendacijomis, nes čia kalba eina apie tikrai didelės pinigų sumas. Taigi, įsipareigojimai nebuvo įvykdyti ir mes nežinome net, kas yra tie žmonės, kas už tai atsakingas. Bet nemanau, kad turėtumėme tiesiog ignoruoti tas problemas, turime pirmiausia išsiaiškinti, kas yra atsakingas. O kalbant apie plėtros strategijas, tai yra priekybiniai susitarimai, kurie uh, būtent ir turi būti vertinami tame kontekste. O čia mes primame svarbius politinius sprendimus, pavyzdžiui, dėl Balkanų šalių įstojimo. Taigi tai yra atitinkamai simboliškas sprendimas. Ir jeigu mes nesielgsime atsakingai, tuomet tai pakenks ir plėtros procesui. Taigi, dėl to galime patirti dar didesnius politinius nuostolius. Mane labai domina Europos komisijos nuomonė, ką jie apie tai pasakys. Tos prekės, kurios yra importuojamos pagal lengvatinius priekybos susitarimus ir Taip pat importo-eksporto balansas. Tai štai čia kyla klausimas, kaip komisija gali įvertinti, ar kokia tai valstybė narė reguliariai atlieka tikrinimus ir veikia atsižvelgdama į atitinkamas nuostatas. Juk šios lėšos galiausiai galėtų turėtų patekti ES biudžetą. Taigi dokumentas išties labai įdomus ir tikiuosi, kad komisija savo sprendimu prisidės prie, prie klaidų ištaisimo. Pirmininkė, ačiū. Hans Peter Sandler iš prekybos generalinio direktorato žodis jam. Gal galėtumėte ne tik perskaityti savo paruoštą kalbą, bet ir atsakyti į iškeltus klausimus. Ponas Ravatski kalbėjo apie tai, kas už tai atsakingas ir panašius dalykus. Norėčiau, kad ir tai atkreiptumėte dėmesį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradžioje norėčiau padėkoti ir ponui Tomiai ir ponui Stas už jų darbą, už tą parengtą darbinį dokumentą ir ataskaitą. Komisija ir įvairios jos tarnybos, ne tik priekybos generalinis direktoratas, daug dirba su auditorumais jau eilę metų. Mes teikiame informaciją ir e, tam tikrus duomenys šiam, šiai ataskaitai. Ir pirmiausia, komisija pripažįsta kad e, situacija gali būti geresnė ir pripažįstame, kad e, tos rekomendacijos, kurias pateikė audito rūmai, nors e, tam tikrais keliais klausimais, kuriuos aš paliesiu vėliau, mūsų galbūt vertinimas būtų šiek tiek kitoks. Ir tiesiog, aišku, nepakanka pasakyti, kad viskas bus geriau nuo šiol. Mes, kalbant apie atliktą analizę dėl prekybos susitarimų per e, auditorumų tikrintą laikotarpį. E, čia matome, kad pažangos padaryta nemažai ir, ir situacija pagerėjusi yra. Ir vienas dalykų, kurio, kurios, kurios norėčiau paliesti, yra tai, kad priekiminiai susitarimai šiandieną yra susiduria su trim tikrinimais, trimis analizėmis, kuomet yra tikrinamas tų susitarimų poveikis. Ir um, nuo 2010 metų, kuomet buvo darbą pradėjo ši komisija, analizė buvo atliekama labai išsamei ir buvo įtraukiami ekonominiai, taipogi socialiniai, aplinkosauginiai poveikiai, taip pat labai konkretūs dalykai būdavo aptariami, tuos, tie, kurios, apie kuriuos kalbėjo auditorumai, būtent uh, įvertinamos prarastos įplaukos ir panašiai. Taigi dabar dėrybose su Japonija irgi tai atsižvelgiama, taip pat dėrybose ir su JAV dėl jūsų minėto partnerystės susitarimo. Taigi mes manome, kad e, dabar e, susitarimai yra vertinami, vertinamas jų poveikis, taip pat vertinamas jų poveikis tvarumui. Tai yra ta analizė, kurią atlieka komisiją per dėrybų procesą. Audito rūmai labai teisingai pažymėjo, kad vienu atveju, Čilės atveju, tai buvo antras poveikio tvarumui vertinimas, kurį atliko komisija 2003 metais. Tuomet komisija nepateikė ataskaitos anksčiau nei buvo užbaigtos dėrybos. Aišku, taip neturėjo nutikti ir tik tai turiu pasakyti, kad tai buvo antra poveikio tvarumui analizė, kurią atliko komisija per pastarąjį dešimtmetį. Trečiasis vertinimo elementas yra žinoma ekspost vertinimas, kurį atlieka komisija čia. Ir mes pripažįstame tai ataskaitoje, mes dabar žengėme pirmin, suaktyvinome pastangas ir ekspost analizė atliekama susitarimui su Meksika ir su Čile. Viena priežasčių, kodėl mes nepatikėme tiek daug ekspost vertinimų, kiek turėjome pateikti, yra tiesiog ta, kad užtrunka daug laiko, kol, užtrunka nemažai laiko, kol galime įvertinti visus susitarimo poveikius ir paprastai susitarimas turi galioti trejus penkerius metus, kol pamatomi tie visi poveikiai. Kalbant apie konkretesnius dalykus, kuriuos palėtė pranešėjas, Pirmiausia, reikia pabrėžti tai, kad nors mes suprantame, kiek svarbu yra įvertinti ir nustatyti tas įplaukas, bet įplaukos mažėja dėl to, kad mūtų mokesčiai yra mažinami arba jų atsisakoma. Taip pat žiūrime, koks prekybos Dažnai priekybos, tokio priekybos susitarimo, priekybos susitarimo tikslas suaktyvinti prekių ir paslaugų srautus, tai reiškia, kad porto mokestis yra mažesnis ir tokiu būdu pramonė tampa konkurencingesnė ir tai savaime jau suteikia pajamų ES, nors ir prarandamos įplaukos iš muitų mokesčių, kurie surenkami palei sieną. Aš manau, kad tai atsispindi ir audito ataskaitoje. Taip pat e, buvo keliamas ir kitas pono Stas iškeltas klausimas dėl bendrosios lengvatų sistemos. Tai yra ta sistema, kurią taiko Europos Sąjunga besistenčių valstybių naudai ir ypač kalbant apie tai, kodėl mes nesiekėme, kad visos naudos gavėjos pasirašytų tam tikras tarptautinės konvencijas, nesvarbu, ar jos būtų susijusios su priekyba ar aplinka ir kitomis normomis. Visa ta sistema buvo sukurta ir po to šių metų pradžioje buvo peržiūrėta taip, kad joje išliktų dvi dalis. Taigi bendrosios lengvatos, kurios suteikiamos yra vienašališkai pagal tarptautinę prekybos, tarptautinės prekybos organizacijos sistemas. Ir todėl mums labai sunku yra pagal tokį modelį taikyti labai griežtas, griežtus reikalavimus valstybėms partneriams tačiau tai leidžia mums e, e, tam tikrais atvejais, e, tam tikrose besivystančiose šalise pritaikyti kitas lengvatas. Ir, pavyzdžiui, tą darome 12 šalių, jos gauna papildomas lengvatas dėl to, kad jos įsipareigojo pasirašyti tarptautinės e, su darbu ir aplinkosauga susijusias konvencijas. Ir tai yra schema, kurią parengė e, Europos komisija ir kurią patvirtino e, teisėkuros institucijos. Kokybės kontrolė komisijoje yra pateikta analizė Čia mes stengiamės bendradarbiauti glaudžiai su Eurostatu, atsižvelgdami į pasiūlymus pateiktus pranešime ir būtent todėl mes parengėme naujus susitarimo protokolus, kuriuose kalbama apie kokybės kontrolę ir kuri padeda mums atsižvelgti atliekamą analizę ir kuri taip pat padeda mums atnaujinti kai kurios elementus uh, kurie buvo e, pasenę. Anot atliktų analizų. Man atrodo, ponė pirmininkė, kad e, tai būtų viskas, ką aš galėčiau šiuo metu pasakyti. Kai kurios kitos pastabos, konkrečiai susijusios su kontrolė ir su tuo, kaip yra vykdoma kontrolė ir kokia yra situacija valstybėse narėse. Čia aš galėčiau suteikti galimybę kolegoms pakomentuoti tuos klausimus. Ir jums leidus, aš norėčiau, kad kolegos iš kitų direktoratų pakomentuotų tai ir atsakytų konkrečius klausimus. Ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Prašome, galite tai padaryti dabar. Pone pirmininkė, aš esu iš kom Europos komisijos biudžeto generalinio direktorato. Mes norėtume pasidžiaugti e, tuo, kad auditorumai parengė šią ataskaitą. Uh, Ir konkrečiai komentuodami ataskaitų 63 ir 111 straipsnius norėtume kai ką pasakyti. 63 straipsnė yra pasakyti, kad pajamų surinkimų suriko grizė dėl to, kad mūtinės kontrolės priemonės yra pernelik silpnos. Ir kad 2009 metais e, buvo prarasta dėl to 655 milijonai eurų. Ir Audito rūmai pateikė, parašė atitinkamus laiškus atitinkamus trims valstybės narės, bet ten kalbant tik apie vieną milijoną. Taigi mes manome, kad pateikti ataskaitoje skaičiai šiek tiek yra perdėti ir neatspindi tikrosios situacijos. Tam, kad galima būtų gauti lengvatas, tam reikia pateikti atitinkamas deklaracijas, mūtinės deklaracijas importo vietoje. Ir būtent tuomet ir tie dokumentai yra pateikimi valstybės narės mūtinės pareigūnams, pateikiant kartu importo deklaraciją. Ir papildomi dokumentai paprastai yra saugomi importuotojų ir jie turi saugoti tuos dokumentus ketverius metus. Praktiniu požiūriu negalime patikrinti šimtų procentų, muitinė negali patikrinti šimtų procentų visų dokumentų ar, ir jų galiojame per tam tikrą laiką. Ir todėl patikrinimą atliekame atsižvelgiant į rizikos analizės rezultatus. Taigi galima būtų daryti išvadą, kad dėl to, kad dokumentai, papildomi dokumentai nebuvo pateikti audito rūmams, tai gali būti, gali būti, kad tų dokumentų negalėjo pateikti dėl to, importuotojų dėl to, kad jie turėjo pagal įstatymą juos saugoti savo biure. Ir dėl to galėjo būti iškraipyti kai kurie skaičiai. Be to 91 procentas visų potencialiai prarastų lėšų yra susijęs su viena valstybė nare. Ir e, tai valstybei nariai e, e, nebuvo sutikta daug laiko tam, kad jį galėtų iš visų importuotojų surinkti papildomus su lengvatami susijusius, susijusius dokumentus. Dėl to, kad importuotojai turėjo pagal įstatymą saugoti tuos dokumentus pas save tam tikrą laiką. Ir todėl negalėjo jų pateikti auditorumams per nurodytą laikotarpį. Taigi, auditorumų nustatytos klaidos galės būti patvirtinti tik po to, kai savo patikrinimą atliks e, biudžeto generalinis direktoratas. Auditorumai, pavyzdžiui, Prancūzijos atžvilgių surado 11 klaidų, kurios, kurių bendra vertė buvo 176 milijonai eurų. O mūsų domeni, o mes jau beveik atlikome savo patikrinimus ir dėl to prarastų lėšų bendroji vertė sumažėjo ir e, ji dabar ne, e, mažiau nei 2 milijoną, tai reiškia, kad Europos Sąjunga prarado, e, tad kas vyko Prancūzijoje, tik tai 1 tūkstantį eurų. Dabar atsakydamas į klausimą apie tai, kaip valstybės narės atlieka uh, kontrolę ir kaip apie tai yra informuojama Europos komisija. Biudžeto generalinis direktoratas kiekvienais metais patikrina valstybės narės ir patikrina situacijas susijusias su muit, patikrinimais muitinėse. Nuo 2009 metų mes atliekame rizikos analizę ir pagal tai formuojame savo mūtinių patikrinimo strategiją. Mes rengiame teminės ataskaitas, e, kurios atspindi šių patikrinimų rezultatus ir jos yra pateikiamos valstybėms narėjams. Ir e, e, tos ataskaitos yra svarstumos išteklių ir mūtinių politikos darbo grupėse taryboje. Komisija supaprastino procedūrą 21 valstybėje narėje ir Taip yra dėl to, kad ten nėra pakank... ten klaidų lygis yra labai nedidelis. Dabar aš norėčiau pereiti prie 12 darbo dokumento rekomendacijos, kur kalbama apie tai, kad valstybės narės turėtų patobulinti savo kontrolės sistemų e, veiksmingumą ir kad jos turėtų taip pat patobulinti savo rizikos vertinimo e, e, sistemas, tam, kad būtų sumažintas poveikis biudžetui. Mes atlikome patikrinimus, kaip jau minėjau, pastraisiais metais ir tų patikrinimų metu mes ypatingai dėmesį skiriame patikrinimams pasienyje ir patikrinimų strategijai. 2009 metais mes patikrinome patikrinimų strategiją visose valstybėse narėse dėl tranzito 2012 metais, dėl mūtinės prisidūrų atlikimo 2010 metais. ir išteklių konsultacinėje darbo grupė, kurioje dirba visos valstybės narės ir mūtinės politikos kontrolės darbo grupėje nuolatos nagrinėjamos yra mūsų darbo išvados ir mes darome viską tam, kad mes patoblintume mūtinės, patikrinimų mūtinėse e, veiksmingumą ir kontrolės strategijas. Dabar komentuodamas 17 rekomendaciją, kuri yra išdėstyta dar, e, darbo dokumente, kur kalbama yra apie sarginės priemonės, pasirašant priekybos sustarimus, komisija ir toliau tęs, kaip ir anksčiau, praktiką, pagal kurią e, visose priekybos susitarimuose yra e, įtraukiamas specialius straipsnis. E, tai ta, tas straipsnis turi būti įtrauktas tuomet, kai nėra susitarta dėl sertifikatų pateikimo. Kitais atvejais tokia nuostata nėra reikalinga. Tačiau toliau 18 punktas, darbo dokumento 18 punktas, mes šiuo metu dirbame su valstybėmis narėmis auditorumų paminėtose sritise ir bandome išieškoti prarastas lėšas. Komisija pateiks audito rūmams informaciją apie išieškotas sumas nuo 2010 iki 2014 metų. Aš kalbu apie išieškotas lėšas, kurios išieškomas atsižvelgiant į audito rūmų ataskaitoje pateiktas išvadas, trimo išvadas. Ačiū. Gal mes galėtume paprašyti šio dokumento ir galbūt jų kopiją galėtumėte pateikti ir auditorumams, nes iš auditorumų taip pat turėtume išgirsti, kokia jų nuomonė sudėtinga šis klausimas. Iš tikrųjų, mums reikia rašytinio dokumento, į kurį galėtume mm, dar pažvelgti. Ir aišku, jūsų nuomonė yra labai svarbi, nes ji nebūtinai tokia, kaip e, kitų šios ryties ekspertų, mm, mokesčių generalinės direktorato direktorius. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę sureaguoti mokesčių generalinio direktorato vardu. Aš norėčiau pasakyti, kad auditorumų ataskaita buvo labai mums naudinga. Mums ji leido ne tik, kad sur, surasi naujų dalykų, bet sistemingiau juos apibendrinti. Ir man teko garbė mokesčių kodekso e, komitetui pirmininkauti, kur buvo kalbama apie šią sistemą ir noriu pasakyti, kad kiekvieną mėnesį, kas šešis, kas šešias savaitės, mes pasikeičiame nuomonėmis su valstybėmis narėmis įvairiais klausimais, tais klausimais, kuriems daug dėmesio skiria auditorumai dėl rizikos profiliavimo ir panašiai. Tai yra neoficialūs tokie susitikimai, bet neoficialius susitikimus mes e, ir mainus, e, nuomonės mainus e, propaguojame kasdien. Tai auditorumo ataskaita leis mums sistemingiau įvertinti situaciją ir dabar mes jau pradėjome pirmą rizikos profiliavimą ES lygmenių. Valstybės narės turi savas rizikos profiliavimo sistemas ir prireikus yra pateikiama Olafui informacinė pažyma apie galimą riziką. Taigi aš norėčiau padėkoti audito rūmams ir patikinti jūs, kad e, tikrai mes atidžiai stebėsime situaciją. Audito rūmai kalbėjo apie atitinkamus e, veiksmus, apie tai, kaip yra renkama informacija iš valstybių narių. Čia norėčiau pasakyti, kad e, auditorumai visiškai teisingai pastebėjo, mes renkame informaciją, kuri galbūt nėra labai operatyvinė, gal kartais yra per detali ir man atrodo, kad dabar nuo gegužės mėnesio mes jau esame parengę naują priemonę, kuri taikoma mums ir valstybėms narėms ir tokiu būdu mes galime geriau surasti tas šalis naudos gavėjas, kurioms taikomas lengvatinis priekybos susitarimas, ta šalis, kurios kelia problemų, ar tai būtų dėl to, kaip jie reaguoja į prašymą patikrinti tam tikrus duomenius arba visiškai nereaguoja ir dėl to kyla e, reikalas imtis atitinkamų veiksmų. Mes turime atitinkamą veiksmų planą ir tai yra tie veik, veiksmai, kurie yra susijęs su stebėsena ir nemažai valstybių Filipinai, Seišeliai, Seišeliai Indonezija e, pateikė atsakymus į detalius, e, gavo detalius klausimynus, mes laukiame jų atsakymų ir mes esame numatę atlikti stebėsenos veiksmus vietoje ir manome, kad tie veiksmai duos rezultatų. Ketvirtas klausimas, kurį norėčiau pakomentuoti, yra, aišku, pirmiausia, norėčiau padėkoti audito rūmams už paramą mūsų pastangoms, pastangoms, kuriomis bandome sukurti tą autosertifikavimo sistemą. Tiesa, kad kilmės sertifikavimas, kuris yra atliekamas trečiosios šalies tarnybos, tikrai nėra labai puikus garantas, įrodantis, kad viskas yra teisingai susisteminta, ypatingai kalbant apie nuosavus išteklius, jų surinkimą. Jeigu ūkio subjektas suranda klaidų, e, kurias padaro tarny, atitinkama tarnyba, tuomet ji, jis neprivalo mokėti tų skolų ir tada viskas užregistruojama pagal bendrąją priekybos lengvatinį e, tarifų sistemą ir tas autosertifikavimo sistema pritaikyta ūkiniams subjektams būtų naudinga. Mes apie tai kalbame ir su tomis valstybėmis, dėl kurių, su kuriomis deramės dėl lengvatinių priekybos susitarimų. Taigi, apibendinamas norėčiau pasakyti, kad uh, Ši ataskaita yra mums labai vertinga. Mums vykdant savo veiksmus, aišku, ta ataskaita ne tai, kad atvėrė mums akis, ne, neatskleidė mums naujų e, faktų, bet ji mums e, padės labiau sisteminant mūsų darbą. Ačiū. Ačiū. Ačiū už pateiktus paaiškinimus. Auditorumai. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad ji pritarė visoms auditorumų pateiktoms rekomendacijoms šiuose, šioje analizėje. Ir mes taip pat Džiaugiamės e, tuo, kad komisija jau paskelbė kai kurias tai, taisomasias priemonės, kai kurių veiksmų jau dabar yra imtasi ir šiandien mums buvo priminta, kad komisija praeitą rūpjūtį patvirtino komunikatą dėl ES strategijos ir veiksmų plano skirto muitinių valdymui. Taip pat Komisija paskelbė veiksmų planą dėl mm, lengvatinių prekybos susitarimų šalių stebėsenos ir paskelbė, kad mm, teiks atitinkamas gairis 2015 metais. Taip pat e, yra susitarimas e, tarp komisijos ir Eurostato dėl duomenų šaltinių valdymo. O dabar norėčiau pateikti keletą pastabų dėl tų klausimų, kurie yra išdėstyti mūsų ataskaitoje ir pabandysiu atsakyti į kai kurios klausimus, kuriuos uždavė komiteto nariai. Pirmiausia, mūsų ataskaitos pirmoji dalis, kur kalbama apie poveikio tvarumui vertinimą ir ekspost vertinimą. Labai svarbu, kad prieš patvirtinant politikos kryptis ar primant teisės aktus būtų tinkamai įvertintas ekonominis poveikis. Ir kai yra priimami teisės aktai, Svarbu, kad e, politikos formuotojai ir suinteresuotasios šalis ir visuomenė galėtų iš tikrųjų stebėti, kokį poveikį daro teisėkuros priemonės ekonomikai. Mes išnagrinėjome lengvatinių priekybos susitarimų poveikį, atsižvelgdami į standartus, kurie E, yra išdėstyti 2012 trečiame sprendime dėl poveikio vertinimų. Ten sakoma, kad poveikio vertinime turi būti nurodyta, kas patiria poveikį ir kokį. Ir kad turi būti taikomi tinkami metodai. Poveikio vertinimu turi vadovautis politikos formuotojai. Ir kai yra atliekamas tvarumui, poveikio tvarumui vertinimas, toks vertinimas turi būti atliekamas laiku. Mes atlikome visų 39 lengvatinių prekybos e, susitarimų auditą, visų tuo metu galiojusių susitarimų auditą Ir taip pat įvertinome tuos susitarimus, dėl kurių tuo metu vyko dėrybos. Ir mes naudojame atitinkamą šių susitarimų imti, atsižvelgdami į geografinę aprepti lengvatinių priekybos susitarimų, jau galiojančių ir dėl tų, dėl kurių daromasi Kanada, Mercosur, Indija ir 2014-aisiais įsigaliosianti sistema. Audito metu mes dar negalėjome įvertinti transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės. Poveikio tvarumui vertinimas tuo metu dar nebuvo parengtas Kaip suprantu, vėliau šiais metais šis vertinimas bus pateiktas ir aš tikiuosi, kad tai bus naudinga priemonė, kuri padės ir dėrybos, dėrybų metu. Mes patys nesimame vertinti šios politikos poveikio, tačiau atsižvelgiant į standartus apibrieštus audito rūmų 2010-aisiais mes manome, kad ši priemonė yra, ši, šios priemonės yra mm, labai svarbios. Visi vertinimai ir poveikio tvarumui vertinimas ir ekspos vertinimas yra labai svarbus. Toliau perėsiu prie antrosios audito dalies. Mes išnagrinėjome, kaip dabar yra valdomi lengvatiniai priekybos susitarimai, būtent kaip bendradarbiauja atitinkami komisijos generaliniai direktoratai, kus, e, muitinės tarnybos valstybėse narėse. Ir šalių partnerių administracijos Ir manau, kad labai svarbu atskirti, įvertinti, kiek yra prarasta pajamų dėl lengvatinių priekybos susitarimų, ko atsisako Europos Sąjunga dėl to, kad yra suteikiami lengvatiniai tarifai šalims partneriams. Tai turėtų būti apskaičiuota, kad mes žinotume susitarimo sudarimo metu ar tada, kai susitarimas įsigalioja. Bet visai kitas, visai kas kita yra prarastos pajamos. Mūsų ataskaitoje sakome, kad prarastos pajamos yra muitinės. Mhm pajamos, muitai, kurie nebegali būti surenkami. Ir tam, kad mes išnagrinėtume, kaip valstybių narių muitinės valdė aspektus susijusius su šiais prekybos susitarimais, Mes nagrinėjome priežiūros sistemų ir kontrolės sistemų veiksmingumą penkiose valstybėse narėse - Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Junktinėje karalystėje. Tai yra penkios valstybės narės, kurios daugiausiai importuoja, naudodamos lengvatiniais priekybos susitarimais, ar daugiausiai importavo 2014. Neatsiprašau, 2010. -aisiais. Pirmininkė, nemanau, kad būtina viską kartoti, mes supratome esmę. Auditorumo atstovas, aš noriu tik priminti, kokia buvo mūsų darbo esmė ir tai susijęs su tuo, ką sakė komisija. Dėl 63 dalies mūsų ataskaitoje. Mes patikrinome 60 importo atvejų imti 2009 metais. Visos e, kilmės taisyklės e, krovinių, e, kroviniai su dokumentai susiję reikalavimai, visi reikalavimai buvo išpildyti. Ir mes nustatėme klaidų 38 procentuose importo atvejų, kurie buvo audituoti e, Junktinėje karalystėje, 35 procentai Vokietijoje ir 11 procentų Prancūzijoje. Tai yra auditas susijęs su 2009 metais. Tai reiškia, ar bendras šių klaidų lygis, kaip nurodyta 51 dalyje, jungtinėje karalystėje mm, potencialus nuostolis būtų 312 milijonų eurų. 176 milijonai eurų Prancūzijoje. Tokie nuostoliai mūsų vertinimu ir mes naudojomės įprastinę apskaičiavimo ekstrapoliavimo sistema, kurią visada taiko auditorumai. Tačiau esmė čia yra nekonkreti suma, nekonkreti šių importo sandorių suma. Svarbiausia tai, kad tie nagrinėti 60 importo atvejai yra pakankamai atspindintis bendrą viso importo situaciją ir mes dabar galime teikti 95 procentų tikslumu, kad esama potencialaus 355 milijonų eurų nuostolio. Ir tai yra susijęs su lengvatiniais priekybos susitarimais ir prekyba remiantis jais penkiose valstybėse narėse 2009 metais. Aš e, taip pat norėčiau dar vieną dalyką išaiškinti, apie ką buvo kalbama anksčiau. 2009 metais mes prašėme įrodančių duomenų, dokumentų, kurie turėtų būti pateikti audito rūmams. Importuotojai privalo saugoti visus dokumentus, visus įrašus keturis metus. Ir audito metu mes paprašėme šių dokumentų Pirmininkė, norėčiau Jūs pertraukti, nes mes turime tęsti ir dirbti toliau, kaip ir sakiau anksčiau. Mes pakvietėme biudžeto generalinio direktorato atstovų atvykti ir pasisakyti. Ir galbūt naudingiau, jeigu jūs pateiktumėte savo medžiagą raštu, o dabar mes galėtume pasikeisti nuomonėmis. Mes dar turime mm, porą pranešimų, kuriuos turime aptarti auditorumo atstovai. Aš jau padėkojau komisijai. Ir norėčiau pabrėžti, kad kai kurie komisijos išsakyti faktai yra neteisingi. Pirmininkė, ačiū. Tikimės, kad jūs viską pateiksite raštu, kad mes galėtume įsigilinti į jūsų pastabas. Svarbu mums suprasti, kokia yra esmė šio ginčio ir jūsų nesutarimo. Dar norėtumėte pasisakyti? Labai trumpai. Diskusijos buvo labai įdomios, komisijos tarnybų atstovų pasisakymai buvo labai naudingi, mes į juos atsižvelgsime, jūs pasiūlėte apsikeisti dokumentais ir raštu e, gauti e, komentarus, tai yra puikiai mintis. Ir viena išvadų, kurią galime padaryti, yra ta, kad turime pasinaudoti tuo darbiniu pranešimu, darbiniu dokumentu, kad e, galėtumėme daugiau bendradarbiauti su tarpinės prekybos komitetu, nes ateityje, aš manau, at, dėrybose bus mums lengviau pasimokyti iš tų labai naudingų klaidų, tink, klaidų. Ir, aišku, turime eiti toliau, nes yra kitų darbo tvarkės klausimų. Ačiū. Atsiprašau, sako pirmininkė, reiks labai griežtai dabar elgtis su visais, kurie pasisakys. Septintasis darbo tvarkės klausimas. Aš be jokios abejonės manau, kad mes toliau dirbsime tais tais klausimais, kuriuos jau aptarėme. Na dabar kitas klausimas, specialioji ataskaita. Ar aplinkosaugos komponentas LIFE programoje buvo veiksmingas? Pranešėjas yra ponas Zdehovskis, bet dabar ponas Kinst, auditorumo atstovas. Pirmasis pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę pristatyti mūsų specialiosios ataskaitos e, išvadas, kalbant apie LIFE programos aplinkosaugos komponentą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Zdehovskijui, kuris parengė puikų darbinį dokumentą. Pasistengsiu, kuo galima trumpiau pasisakyti, trumpiau nei buvau numatęs. Kaip žinote, ES aplinkosaugos išlaidos yra įvairiose politikos srityse. LIFE programa 2,5 milijardo eurų 7-13 metams sudarė tik tai 1,5 procento visų aplinkos saugos išlaidų ES. Jos tikslas buvo būti platforma, keistis geriausią praktiką ir spartinti ES aplinkos saugos politikos veiksmus. LIFE programos aplinkosaugos komponentas yra labai svarbus ir tapo labai svarbiu katalizatoriumi siekiant pokyčių aplinkosaugos rytyje. Programa neveikė sėkmingai dėl to, kad ji nebuvo tinkamai parengta ir įgyvendinta. Taigi, pirmiausia, iškilo kūrimo pro problemų. Po to programoje buvo per daug tikslų, o biudžetas nebuvo pakankamas. LIFE aplinkosaugos projektų finansavimas buvo susijęs su dviem politikos rytimis ir buvo kalbama apie labai skirtingus politikos klausimus ir interesus. Tai be jokios abejonės reiškia, kad nebuvo surinkta pakankama kritinė masė geriems projektams įgyventinti aplinkosaugos srityje, o tai buvo pagrindinis programos tikslas. Be kita ko, biudžetas nebuvo pakankamas ir buvo padalintas į nacionalinius asignavimus valstybėms narėms, nors pripažįstame, kad tikslas buvo proporcingai paskirstyti projektus tarp valstybių narių. Tačiau tai reiškia, kad projektų paraiškos konkuravo tose pačiose valstybėse narėse, o ne su projektais iš kitų valstybių narių. Antra, mes kritikavome ir tai, kad trūko bendrų rezultatų rodiklių, kuri, kurių pagrindų būtų galima padaryti išvadas program, per programos įgyvenimo laikotarpį. Taigi buvo problemų ir su programos įgyvendinimu, vertinant pačią programą per vidinės trukmės e, vertinimą, kuris buvo pateiktas praėjus penkeriems metams pro, pro, projekto įgyvendinimo pradžios. Dėl to veiklos rezultatai ir nebuvo tobuli. Taip pat auditas nustatė, kad įgyvenimo problemos labiausiai išriškėjo štai kokiose srityse komisija ne visuomet pateisino projektų atranką. Kai kurie aspektai buvo vertinami, kurie mūsų manimų yra labai svarbus įgyvenant LIFE projektus, kaip kad novatoriškumo e, veiksnys, taip pat e, galimybė, galimybė tą projektą e, panaudoti kitų projektų įgyvendinimo metu. Taigi, tas aplinkosaugos veiksnys turėjo tapti svarbiu katalizatoriumi. Ir mūsų audito metu išryškėjo, kad yra rimtų trūkumų e, šiuo aspektu. Tam tikrai papildomi projektai leido pasiekti gerų rezultatų aplinkosaugos rytyje, tačiau programa uh, neleido pasiekti pačių geriausių rezultatų ES lygmenių. Audito rūmai paskutinėje ataskaitos dalyje pateikė rekomendacijų, kuriomis bandoma išspręsti visas problemas ir pagerinti aplinkosaugos komponento veiksmingumą. Džiaugiuosi, kad naujoji LIFE programa, LIFE programa naujam programiniam laikotarpiui patobulėjo iš esmės atsižvelgiant į auditorumų rekomendacijas, pavyzdžiui, kalbant apie nacionalinių asignavimų vaidmenį. Tokiu būdu projektai geriau bus atrenkami ES lygmenių, taip pat e, projektų kartojimo ir sklaidos potencialas yra labai svarbus siekiant katalizatoriaus poveikio ir efekto ir tikimės, kad projektų tikslai ir rezultatai bus geriau apibriežti. Life e, programa mūsų vertinimu yra susijusi per dė, su perdėm dideliu kiekiu prioritetų, o biudžeto nepakanka. Taip pat raginame komisiją toliau imtis pastangų, kad būtų pagerintas projektų stebėjimas ir įgyvendinant projektą ir ekspost vertinimas. Norėčiau padėkoti komisijos atstovams už labai konstruktyvų bendradarbiavimą su audito rūmais audito metu. Ačiū. Kolegit Stechovskis. Dabar ponas Zdehovskis, pranešėjas. Pirmininkė. Gerbėjai kolegos, ponios ir ponai, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ponui Kinč už puikų darbą. Iš tikrųjų, būtent taip auditoriai ir turėtų dirbti savo darbą. Bet to aš norėčiau padėkoti jam ir už uh, visus paaiškinimus apie LIFE programą ir jos aplinkosaugos komponentą ir poveikį. Aš turėjau galimybę susipažinti su visais dokumentais audito rūmose Luksemburgė ir galėjau įsigilinti į visas detalės, kurios yra išdėstytos šioje ataskaitoje. nes man labai rūpėjo išsiaiškinti, ar tinkamai buvo panaudotos ES lėšos ir apskritai ar buvo protinga uh, skirti lėšas tiems tikslams. Aš nagrinėjau konkrečias eilutes. Ir manau, kad svarbu yra labai, labai svarbu yra išsiaiškinti, ar veiksmingai yra naudojamos ES lėšos. Aš iš esmės pritariu audito rūmų ataskaitos išvadoms. Turiu pripažinti, kad programos 2007-2013 metais nebuvo labai veiksmingai įgyvendintos, jos nebuvo gerai parengtos ir nebuvo tinkamai įgyvendintos. Aš išsakysiu penkias pastabas. Pirmiausia, programos pirmiausia buvo skirt, turėjo būtis E, turėjo veikti kaip kad mūsų aplinkosaugos politikos pokyčių katalizatorius. Tačiau aš manau, kad tikslai nuo pat pradžių, pradžios buvo pernelik ambicingi. Todėl aš norėčiau, kad komisija labai aiškiai apibrėžtų savo tikslus, taip, kad juos galima būtų ir pasiekti, ir realiai vertinti, ar jie buvo pasiekti visą apimtimi. Antra, Aš taip pat manau, kad LIFE programa turi turėti labai konkrečiai apibrieštus tikslus kurių privalu siekti septyniose prioritetinėse sritise. Be to, manau, kad būtina yra užtikrinti, kad konkretus projektai būtų tarpusavį susiję, kad jie nebūtų izoliuoti, kad jie taip pat turėtų tarp valstybinį aspektą Jie turėtų prisidėti prie tvarumo tai, ir tai turi būti aiškiai įrodyta ir įvertinta. Trečias dalykas, kaip ir sakė ponas Kinč, nacionaliniai asignavimai kelia problemų. Labai dažnai lėšus yra skirtos projektams, atsižvelgiant į nacionalinius pageidavimus, ir taip yra diskriminuojamos kai kurios valstybės narės. Be abejo, reikia atsižvelgti į geografinę pusiausvyrą, bet, bet kuriuo atveju manau, kad svarbu yra finansuoti geriausius projektus. Ketvirtas dalykas. Ypatinga dėmesį reikia skirti kiekvieno projekto potencialui. Ar tas projektas yra tvarus, ar galima jį atkartoti, ar galima skleis, paskleisti jo rezultatus. Komisija turi parengti rodiklius. Ir aš nenoriu, kad man būtų pasakyta, kad ne, taip ir nelik daug kainuos, neįmanoma to padaryti. Ne. Aš iš savo patirties privačiame versle žinau, kad tokie rodikliai pasiteisina privačiam sektoriui jau daugelį metų. Reikia to, kad komisija patobulintų projektų valdymą. Atrankos projektas dažnai yra neskaidrus. Pavyzdžiui, atrankos metu naudojamos formos turėtų būti patobulintos, atrankos procesas turi vykti pagal aiškę tvarką, naudojant aiškius kriterijus, kurių metu būtų užtikrinta, kad projektai yra tvarūs ir atkartotini. Štai ką norėjau pasakyti. Aš be abejo kolegos su malonumu išklausysiu jūsų pastabas ir man bus taip pat įdomu išgirsti jūsų klausimus. Dėkoju. Ponas Piper. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau paklausti auditorumų. Pirmiausia, jūsų pateikta analizė, kurio, kurią iš esmės patikrinau ir mūsų pranešėjas, yra labai naudinga. Tačiau aš norėčiau į kai ką pasigilinti. Norėčiau sužinoti, ar e, man rūpėjom klausimai rūpėjo ir auditorumams. rumams. Kai mes kalbame apie aplinkai skirtas lėšas, ypač lėšas skirtas LIFE programai, svarbu, mano galva, būtų taip pat sužinoti, kiek tų lėšų gauna nevyriausybinės organizacijos. Ar galėtumėt pateikti tokius skaičius? Kiek procentų visos šios, visų šių lėšų gauna nevyriausybinės organizacijos ir kiek tų lėšų po to panaudota yra politinė, politiniams tikslams pasiekti. Ar galite jūs at, e, gauti tokius skaičius? Nevyriausybinės organizacijos labai dažnai užsima lobistinė veikla ir dažnai ta lobistinė veikla yra nukreipta prieš Europos parlamentą. Ir man būtų įdomu sužinoti, kiek nevyriausybinės organizacijos gauna tų lėšų. Aš aplinkosaugos komitete da, kaip tik užsijimu live programos klausimais. Ir mes sužinojome, kad mūsų teikiamas finansavimas kartais gali būti skirtas nevyriausybinėms organizacijoms. Uh, tačiau jos negali naudoti tų lėšų politiniams ir ideologiniams tikslams pasiekti. Ar auditorumams apie tai kas nors yra žinoma? Ponas Javor. alapos és átfogó jelentést eh, tettek le az asztalra, aminek talán... Ačiū, panio pirmininkė, aš norėčiau padėkoti audito rūmų, rūmams. Iš tikrųjų, ši ataskaita yra išsami ir aš norėčiau tik tai e, pasidalinti vieną pastabėlę. Labai dažnai e, ataskaitose kalbama tik apie nauja, e, senasias valstybės narės, paliekant nuo šalį naujasias šalis. LIFE programa buvo gyvendinama ir naujose valstybėse narise ir todėl man būtų mūsų žinoti, kaip joms sekėsi įgyvendinti šias programas. Iš esmės, mes pritarėme auditorumų išvadoms ir be abejo, Reikia užtikrinti, kad įgyvenant LIFE programą būtų siekiama kuo daugiau tik, e, įvairesnių aplinkosaugos tikslų. Mes turis, aš, turime aiškiai suvokti, kodėl mes skiriame finansavimą įvairiems projektams. Kokią naudą jie duoda. Šie projektai turėjo vaidinti katalizatoriaus vaidmenį, tačiau realiai taip neįvyko. Aš manau, kad reikėtų reikalauti, kad būtų tinkamai vykdoma šių projektų kontrolė. Ar tie projektai buvo veiksmingi, ar pasiekti yra užsibriežti rezultatai. Ir ar tie projektai ir programos iš tikrųjų prisidėjo prie geresnės aplinkos. Buvo kalbama apie tai, ar nevyriausybinės organizacijos panaudoja ta, fin, tas lėšas e, lobisniai veiklai vykti, vykdyti. Bet galime kalbėti ne vieną apie nevyriausybinės organizacijas. Šios lėšos pirmiausia yra skirtos aplinko, aplinkai gerinti. Štai toks yra jų tikslas. Taip pat būtų labai įdomu sužinoti ir nacionalinės programos, kurias valdo ir vykdo valstybės narės, yra veiksmingos. Ir uh, kurios yra veiksmingiausios. Audito rūmai patikė savo rekomendacijas ir iš esmės mes e, joms pritarėme. Kai ką gal galėtume dar e, pakeisti tose rekomendacijose, bet mums e, atrodo, kad Tas rekomendacijose visiškai teisingai kalbam apie tai, kad projektai turėtų, finansuojami projektai turėtų atitikti kelis prioritetinius e, e, reikalavimus prioritetinėse sritise. Ir aišku, ir e, dirbožėmio kokybė, tai kuri tai yra prioritetinė tema, bet yra ir kitų. Ir aš manau, kad tai į tas prioritetinės sritis būtina atsižvelgti. Be to, aš manau, kad reikėtų taip pat kelti klausimą, ar e, geroji praktika, gerosios praktikos pavyzdžiai, gera patirtis, kuri yra įgyjama gyvendinant kai kuriuos projektus, gali būti pritaikyta kitur. Projektas finansuojamas pagal LIFE programą turėtų būti įvertintas, ar jisai pasiteisino, ar jisai yra veiksmingas ir ar galima panašų projektą gyvendinti kitoje valstybėje narėje. Tai būtų įdomu sužinoti, nes kai kurie projektai gali būti įdomus ir kitoms valstybėms norėjams. Yra be abejo dar ir klausimas, kaip galima būtų įvertinti e, skirtingus projektus, tam, kad būtų tikrai išsiaiškinta, ar jie katalizuoja, skatina kokius nors pokyčius mūsų visuomenėje ar ne. Gracias, presidenta. Sí, yo la verdad es que eh, no estoy de acuerdo con. Ačiū. Nesutinku su viskuo, ką pasakė ponas Piper. Turite kažkaip įrodyti, kad jūsų teiginiai teisingi. Aš manau, kad LIFE programos projektai iš tikrųjų yra naudingi. Yra daug projektų vykdoma pietų šalyse. Siekiama užtikrinti, kad e, labiau būtų derinami ir pramonės, ir aplinkosaugos e, institucijų interesai. Būtų gerai, aišku, kad į šį darbą įsitrauktų įvairios nei vyriausybinės organizacijos, kitos agentūros, e, kurios dalyvautų priimant sprendimą dėl projektų Ir jeigu mes e, nuspręsime, kad pagal LIFE programą bus nefinansuojami kai kurie projektai, tai iš tikrųjų galbūt ir nebus padarytas norimas mūsų teigiamas poveikis aplinkosaugos požiūriu. Mes turime nustatytą aišku funkcijų pasidalymą ir turime bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, su profesinėmis sąjungomis, su vežėjų organizacijomis e, ir kitomis institucijomis. Taigi nemanau, kad e, teisinga yra visa kritika išsakyta dėl LIFE programos. Mes galbūt turėtume auditorumams užduoti klausimus susijusius su tvarumu. Konkrečiai, kiek tai susijęs su tam tikrais įgyventinamais projektais. Nes dažnai valstybės narės neprisima tinkamos atsakomybės įgyvendinant kai kurios projektus. Ir kartais Valstybės narės pasinaudoja live programą, kad išvengtų pačios įnašo ir atsakomybės. Taigi aš norėčiau paklausti auditorumo atstovų, kaip jie ketina užtikrinti ir kaip užtikrina projektų tvarumą. Taip pat norėčiau užduoti klausimą dėl geografinės apriepties. Galbūt komisija turėtų pagalvoti, kaip spręsti su geografiniu pasiskirstimu susijusias programas. Kai kurios šalis regionai yra labiau išsivystę, kiti mažiau, vienur yra daugiau pramoninių zonų, kitur mažiau. Kokia būtų komisijos pozicija dėl geografinės apriepties? Ačiū, ponas Irvin Marta iš aplinkosaugos generalinio direktorato. Diena, ponė pirmininkė, labina visiems. Dėkoju už e, sultę galimybę pasisakyti. Komisija be jokios abejonės sveikina auditorumų darbą. Auditorumų ataskaita komisijai leidžia pagerinti šios programos įgyventimą ir taip pat sveikinu ir e, preliminarų į ponos Zidinovskį pranešimą, kuris mums irgi yra labai naudingas. Turėčiau užsakyti kelias pastabas. Pirmiausia, auditorumo ataskaita buvo paskelbta tuo met, kai vyko dėrybos dėl naujos LIFE programos ir tam, tikri, tam tikros rekomendacijos jau buvo perteiktos į e, dė, naujas dėrybas dėl nacionalinio signavimų, kurie bus panaikinti. Taip pat yra ir kitų elementų, kurie buvo pagerinti, kalbant apie specifinius tikslus, kurie buvo apibriežti naujoje programoje. Taigi kai kurios auditorumų rekomendacijos jau yra perimtos. Kalbant apie naują, naują teis, teisinį pagrindą, taip pat ir kitos rekomendacijos yra susijusios su tuo, kad LIFE programos aplinkosaugos komponentas turėtų veikti kaip katalizatorius. Uh, nes kalba eina apie labai svarbų e, sektorių aplinkosaugą, aplinkosaugą, kur dažnai valstybės narės e, nori perimti atsakomybę. Taigi, aplinkosaugos komponentas kaip katalizatorius e, veikia dviejomis link, kryptimis. Pirmiausia, politinė kryptimi ir ta prasme situacija yra pagerėjusi, nes teisinė, naujoviška teisin, naujoviškas teisinis pagrindas leidžia uh, užtikrinti aplinkosaugos komponento integravimą į kitas politikos rytis, taip pat ir, yra ir kitas ramstis, leidžiantis geriau įgyvendinti veiksmus šioje politikos rytyje. Dar vienas dalykas yra tas, kad būtina ieškoti aplinkosaugos sprendimų LIFE programos įgyvenimo metu ir užtikrinti, kad projektai būtų projektų tikslai būtų perkeliami ir aplinkosauginiai sprendimai būtų perkeliami į kitus projektus, kaip yra siūloma. Pagal naująją programą bus įmanoma suteikti galimybę valstybėms narėms gauti paramą ir siūlyti e, projektus pagal naująją LIFE programos finansavimo e, priemonę. Dar vienas dalykas yra tas, kad atsižvelgiamai ir į tam tikrus kitus kriterijus e, naujoje programoje. Taigi, tokiu būdu mes galime išspręsti daug e, klausimų, kuriuos iškėlė e, auditorumai savo ataskaitoje. Dar vienas dalykas, tai kad reikalingi rodikliai, komisija rengė rodiklius jau keletą metų ir tampa aišku, kad veiksmingumo rodikliai yra tas elementas, kuris turi būti prižiūrimas biudžeto institucijos Komisija labai daug dirba šioje srityje, kad galėtų parengti vidinės trukmės vertinimą 17 metais. Tokiu būdu bus galima jau pateikti konkrečius veiklos rodiklius, programos veiklos rodiklius ir tai būtų antrasis dabartinių finansinių perspektyvų programos įgyvenimo etapas. Taigi tokie būtų elementai, kuriuos norėčiau pakomentuoti. Pirmininkė, ačiū, bet jūs išvengėte nevyriausybinių organizacijų klausimo. Taip, ponė pirmininkė, supratau, kad nevyriausybinių organizacijų klausimas yra svarbus e, auditorumams. Tiesa, kad LIFE programa jau yra finansuojama 20 metų ir e, yra teikiamos išmokos nevyriausybinėms organizacijoms gyvenant tradicinius projektus, aplinkosaugos projektus. Čia nevyriausybinės organizacijos siūlo dar, metinės darbo programas ir tai jos yra vertinamos e, pagal atrankos ir kitus kriterijus, jos yra 60 e, procentų remiamos e, kasmet, tačiau niekuomet biudžetas nebuvo didesnis negu 9 milijonai eurų per metus. Taigi tas finansavimas nėra didžiulis nevyriausybinėms organizacijams skiriamas ir e, Europos e, komisija nori išla, išlaikyti tą finansavimą tam, kad e, būtų galima gerinti veiksmų šioje politikos srityje. Ir nevyriausybinių organizacijų programa tikrai veikia ir su, suinteresuotumas yra didelis. Ir 70-80 e, procentų yra patenkinami poreikiai. Ačiū. Aš norėčiau irgi papildyti savo pastabomis apie nevyriausybinės organizacijas. E, e, tikrai NV, nevyriausybinės organizacijos nėra tiesioginis naudos gavėjas iš LIFE programos. Čia yra tiesiog atskira eilutė. Visais tais 25 atvejais nebuvo skirti, skirtas finansavimas NVI e, e, nevyriausybinėms organizacijoms. E, tiesa, kad komisija tikrai atsidūrė unikalioje situacijoje. Galima pasimokyti iš ankstesnio laikotarpio, tikiuosi, kad į tam, tikras dalykus, tam tikrus dalykus bus atsižvelgta naujame programinėme laikotarpyje. E, programa buvo sėkminga tam tikrose srityse. Patiktoje lentelėje mes įvertiname įvairias, įvairius projektus ir bandome išsiaiškinti, kokia situacija kiekvienoje valstybėje. Ir kai kurie projektai buvo sėkmingi ir turėjo uh, pakartojimo potencialą arba. Bet e, situacija nebuvo vienoda valstybėse narėse. Penkios tos valstybės, kurias tikriname, sudaro 25 procentus visų live programos išlaidų. Tai yra centriniu būdu tvarkoma programa ne pagal bendrą valdymą įgyvenimą programą. Dėl tvarumo taip tiesa, netgi reglamente yra teikiama, kad projektas turi būti tvarus ir mes tvirtiname, kad tai turėtų būti vienas aiškesnių kriterijų vertinant projekto paraiškas. Galiu jūs, jums rekomenduoti mūsų ataskaitos penktą lentelę, kur yra kalbama apie kriterijus vertinant projektų tvarumą geografinė sklaida. Suprantame, kad buvo padarytas kompromisas tarp teisėkros institucijų, tai yra tarybos ir parlamento, pagal kurį yra numatyti integruoti projektai, kurie leidžia užtikrinti didesnę geografinę sklaidą ir įtraukti daugiau finansinių lėšų. Ir tai yra žingsnis teisinga linkme, buvo 2000 17 metų tikėk, tikimės, kad geografinė sklaida, kalbant apie tradicinius projektus, bus jau netaikoma ir bus plati viso, visos Europos Sąjungos, visas, visos Europos Sąjungos konkurencijos faktorius taikomas ir, aišku, čia galime kalbėti ir apie struktūrinius fondus, uh, čia reikalinga ES kompetencija tokiems projektams, kad būtų atrenkami patys geriausi. Ačiū. Ponu Kinst, panašu, kad daugiau niekas nenori pasisakyti. Pranešėjas taipogi, taigi galime perėti prie paskutinio klausimo. Pirmoji specialioji ataskaita 14 metais ES remiamų viešųjų viešojo miestų transporto projektų veiksmingumas ponė Lianova iš audito rūmų pasakys pirmoji. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Greslė, e, audito, e, biudžeto kontrolės komiteto nariai. Norėčiau pasveikinti jūs pirmiausia su puikiais rinkimų rezultatais. Linkiu sėkmės tolesnėme darbe. Kaip buvę, buvusi komiteto narė, norėčiau pasakyti, kad man labai malonu pristatyti specialios ataskaitos numeris vienas rezultatus, kur kalbama apie ES remiamų viešo transporto projektų efektyvumą. Tai yra pirmasis mano e, šiam komitetui siūlomas, šių siūloma ataskaita. Norėčiau pasveikinti ir poną Pirinskį, kuris parengė puikų darbinį dokumentą, kurį perskaičiau su dideliu susidomėjimu. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kodėl toks svarbus yra šis klausimas Matome, kad vis daugiau Europos gyventojų gyvena miestuose ir pagal naujausius komisijos duomenis transporto kamščių kaštai kainuoja 80 milijardų eurų kasmet. Vienas, viena iš trijų nelaimių, eismo nelaimų atsitinka miestuose. Miestų mobilumas sudaro 23 procentus visų CO2 emisijų iš kelių transporto. Triukšmo tarša irgi yra auganti problema Europos miestuose. Norint išspręsti tas problemas, nuo 2000, 2000 iki 2010 metų 10,7 milijardo eurų buvo skirta tokiems miestų transporto projektams iš sanglaudos ir struktūrinių fondų. Aš norėčiau pakalbėti apie šios, šio audito aprieptį. Mes penkiose valstybėse narėse atlikome auditą Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Lenkijoje ir Portugalijoje. Tai sudaro 50, 15 procentų viso finansavimo 2000-2013 metais tikrinome 26 projektus. Pagrindinis tikslas buvo įvertinti, kiek veiksmingai yra įgyvendinami tokie miestų transporto projektai bendra, finansuojami iš ES biudžeto. Labai svarbus mūsų darbo aspektas buvo rezultatai. Bendrai matėme, kad audituojami projektai buvo įgyvendinti pagal auditų uh, specifikacijas ir charakteristikas, trys projektai buvo jų atveju viršyti kaštai. Beveik visi projektai atitiko vartotojų poreikius, tačiau pagrindinis rezultatas buvo tas, kad du trečdalis tų projektų nebuvo tinkamai panaudoti, atsižvelgiant į planą. Tai davė ekonominės socialinės naudos, mažesnė tarša ir transporto grūstys. Taip pat e, supratome, kad e, į poveikius nėra pakankamai atsižvelgiama, e, to nedaro atitinkamos institucijos valstybėse narėse. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, tai yra mūsų rekomendacijos, mūsų vertinimų komisija suvaidino svarbu vaidmenį, kalbant apie tuos projektus, kadangi dauguma tų projektų buvo įvertinti kaip svarbus esminiai projektai, dėl to juos tvirtinti turėjo komisija. Taigi mūsų rekomendacijos daugiausia skirtos komisijai ir ypač mes rekomenduojame, kad valdymo priemonės būtų parengtos tam, kad būtų įvertinama paslaugų kokybė ir vartotojų patenkinimo lygis būtų įvertintas rezultatų rodikliai ir konkretūs tikslai turi būti įtraukiami į negražinamų paskolų sutartis, taip pat galimų naudotojų e, skaičius turi būti išanalizuojamas ir transporto rūšys turėtų būti įvertintos, įvertinant įvairias transporto galimybės. Taip pat e, siūlome, kad komisija pareikalautų, jog miestų transporto projektai būtų įtraukiami į racionalaus mobilumo politiką. Be kita ko, komisija turėtų pareikalauti, kad ir valstybių narių institucijos spręstų tas problemas, valdydamos šiuos projektus. Auditorumai mano, kad jeigu įgyvendintos bus tos e, priemonės, tada galėsime tikėtis geresnių, veiksmingesnių miestų transporto e, projektų įgyvenimo mūsų miestuose. Tikiuosi, kad mūsų rekomendacijos bus naudingos parlamento nariams ir ypač biudžeto kontrolės komiteto nariams. Dėkoju komisijai už puikų bendradarbiavimą. Ačiū uždėmesi. Vielen Dank, Herr Kollege Pirinski. Pirinski. Dėkoju. Toliau ponas Pirinski, mūsų pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Tokią vėlyvę valandą norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į auditorumų parengtą ir pristatytą ataskaitą. Norėčiau jiems už tai padėkoti. Miesto transporto projektai yra iš karto pastebimi ir jie yra reikalingi ES piliečiams. Ir problemos, kurios susijusios su o, o, veiksmingai gyvendinamais projektais ir, yra didžiulės. Todėl aš esu įsitikinęs, kad ši ataskaita yra parengta tinkamu laiku ir jai reikia skirti ypatingą dėmesį. Tokią vėlyvą valandą, ponė pirmininkė, aš norėčiau paminėti tik tai uh, svarbiausius dalykus ir nekalbėti labai išsamei. Uh, Leiskite atkreipti jūsų dėmesį į pagrindinės kritinės pastabas, kurios yra išdėstytos ataskaitoje. Ir pirmiausia, tai yra nepakankamas miesto proje, transporto projektų panaudojimas. Aš manau, kad tai yra labai svarbus rodiklis, į kurį mes turime atsižvelgti, ypač turėdami galvoje šios ataskaitos pavadinimą. Miesto transporto projektų veiksmingumas. Audito rūmų ataskaitoje yra paminėti du svarbus veiksniai, dėl kurių miesto transportas netinkamai yra panaudojamas. Pirmiausia, tai yra netinkamas projektų parengimas. Bet yra dar svarbesnė problema Tai yra e, miesto transporto politika konkrečiuose miestuose ir miesto transporto e, plėtros politika. Ir čia, ponia pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad iš esmės mano parengti pasiūlymai ir kurie yra išdėstyti e, parinktame dokumente, yra skirti būtent šioms problemoms spręsti. Kaip galima būtų geriau parengti projektus ir kaip galima būtų užtikrinti, kad šie projektai geriau būtų susijęti su kur kas platesnio pobūdžio išsame, išsamesne e, miesto transporto plėtros strategija. Ir mes turime įvertinti projektus labai kritiškai. Galvodami apie kriterijus, parametrus ir valdymo priemonės, turim pasakyti, kad komisija turi juos tinkamai parengti. Komisija turi pagalvoti, kaip galima būtų užtikrinti, kad pareiškėjas, pareiškėjas tinkamai vertintų visus įmanomos rizikos veiksnius susijusius su tokiais stambiais miesto transporto projektais. Ir paskutinis dalykas, tačiau vis dėlto labai svarbus, kaip galima būtų skleisti geriausios praktikos pavyzdžius. Kaip šie pavyzdžiai galėtų padėti mums geriau rengti įgyvendinti miesto transporto projektus. Audito rūmo ataskaitoje ir mano parengtame dokumente kalbama apie komisijos komunikatą, kuris buvo paskelbtas praeitų metų rugsėjo mėnesį. Jame jis vadinasi konkurencingas ir uh, išteklių požiūrių stu, uh, e, išteklius tausojantis miesto transportas. Man būtų įdomu pasvarstyti kaip mes e, galėtume e, renkti veiksmingus transporto projektus. Tam reikės labai atidžiai išnagrinėti visų veiksnių eilę ir užtikrinti, kad e, naujos programos, naujos veiksmų programos uh, būtų parinktos to, taip, kad galima būtų įveikti dabar pastebimus trūk, trūkumus. Aš manau, ponia pirmininkė, kad Europos komisija valstybės narės galėtų kur kas glaudžiau bendradarbiauti, bet to e, didesnį dėmesį reikėtų skirti ir bendradarbiavimui su vietos uh, E, institucijomis, valdžios institucijomis, nes regionai taip pat galėtų čia e, imtis e, veiklos. Ir manau, kad šios ataskaitos pagalba galima būtų įtikinti naują Europos komisiją, kad ji gali realiai pakeisti piliečių gyvenimą, reaguodama į uh, E, būtinybė plėtoti veiksmingą miesto transportą. Ir pavyzdžiui, Sofijoje įgyvendintas e, metro statybų bendrojo finansavimo projektas buvo labai sėkmingas ir tai yra, pavyzdžiui, vienas iš gerų pavyzdžių. Dėkoju. Dėkoju. Ajala Sender paprašė žodžio. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai už parengtą pranešimą. Aš norėčiau paklausti, jūs kalbate apie rekomendacijas ir kalbate apie būtinybė parengti tam tikrus rodiklius, kurie būtų naudojami atrenkant projektus. Aš nelabai supratau, ką jūs norite pasakyti, nes mes kalbame apie infrastruktūros projektus. Pagal kai kurios iš šių projektų yra numatyta pirkti transporto priemonės ir man nelabai aišku, ko, remintis kokiais kriterijais yra vykdoma atranka. Toliau, vartotojų pasitenkinimas. Kaip jūs juos, atliekate? Ar jūs atliekate iš pradžių kažkokius ex ante patikrinimus ar po, ex post patikrinimus? Ir kitas dalykas. Kai kuriuose miestuose buvo atsisakyta tam tikrų transporto rušių, e, siekiant užtikrinti e, didesnį miesto transporto tvarumą. Pavyzdžiui, buvo, buvo atsisakyta autobusų ir e, buvo plečiamas tramvajų tinklas. Ir todėl aš norėčiau paklausti, ar jūs atsižvelgėte į tai, kiek keleivių naudojasi vieno, vienokią ar kitokią transporto priemonę? Nes e, Kartais projektai gyvendinami tam, kad galima būtų įtikinti keleivius važinėti e, e, tvaresnių ir mažiau triukšmą keliančių transportų. Pane Vanova, mes ko gero turėsime tęsti darbą angliškai, nes aš tai turės baigti savo darbą. Ponas Javor. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų laiko turime labai mažai, todėl aš kalbėsiu labai trumpai. Šį kartą aš niekam nedėkosiu, iš karto perėsiu prie pastabų. Mane šioje ataskaitoje nustebino tai, kad e, buvo nustatyta atliekant auditą, kad ne visuomet buvo pasiekti nustatyti tikslai. Kai kurie projektai, pavyzdžiui, buvo skirti tam, kad būtų spręstos transporto problemai, problemos, kurių iš tikrųjų nebuvo ir tam buvo skirtas finansavimas. O kitiems projektams pinigų neužteko. Taigi kila klausimas. Kaip galima patobulinti projektų atranką, jų vertinimą? Kai galvojame, pavyzdžiui, apie planavimą, čia reikėtų ne vien nagrinėti konkrečius projektus, bet ir pagalvoti apie galimas alternatyvas. Pavyzdžiui, Pavyzdžiui, kai buvo statoma Budapešte ketvirtoji metro linija, buvo smarkiai viršyti uh, projekto kaštai, pro, uh, projekto išlaidos. Ir investuojant į tokius projektus, būtų svarbu žinoti, kiek uh, tokie projektai gali kainuoti. Manau, kad labai svarbu yra taip pat ir, pavyzdžiui, pritaikyti CO2 mažinimo rodiklį, tai yra kiek, kiek galima bus sumažinti CO2 išmetimus e, per vieną nuvažiuotą kilometrą. Pirminkė, taip, aš atsimenu tą projektą Budapešte ir dabar noriu suteikti žodį komisijos atstovams. Ačiū, ponė Pirinkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai, ponui Pirinski, ir e, už jo parengtą dokumentą ir dėkoju ponai Ivanovai už jos e, auditorumo ataskaitos pristatymą. Ir aš norėčiau iš karto pasakyti, kad auditorumų kolegos puikiai su mumis bendrabiavo. Komisija iš esmės pritarė e, analizės išvadoms ir pritarė pranešėjų pateiktoms rekomendacijoms. Iš esmės aš galėčiau tik tai pasakyti, kad šie ataskaita yra parengta labai tinkamu laiku, kadangi šiuo metu, kaip jums yra žinoma, daramasi dėl veiklos programų su valstybėmis narėmis. 2014 programas, dėl programų, kurios skirtos 2014-2020 metams. Ir mes negalime primesti reikalavimus jums narėms, bet mes teikiame labai iškės rekomendacijas. Mes visuomet stengiamės tengiamės atsižvelgti į e, rekomendaciją, jūsų rekomendacijas taip pat, kai, yra rengiami, yra, kai bus yra rengiami gyven, įgyvendinimo ir deleguoti aktai, kurie bus baigti rengti iki vasario mėnesio. Mes taip iš tikrųjų galvojame, kaip galime būtų pagerinti stambių projektų kokybę ir komisija šią savaitę e, sprendžia dėl E, įgyvendinimo priemonių, kurios bus taikomos stambiems projektams. Ji turėtų būti paskelbta netrukus. Mes galvojame taip pat ir apie tai, kad galima būtų geriau atlikti sąnaudų ir naudos e, analizę. Ir ketiname parengti ir paskelbti dokumentus šią temą lapkričio mėnesį. Toliau tas, kalbėdama toliau apie sąnaudų ir naudos e, analizę e, ir gyvenimo aktą, gyvenimo aktą skirtą ją mes renksime taip pat ir gairės, kurios bus skirtos valstybėms narėms. Taigi šį ataskaitą tikrai mums daug padėjo. Iš esmės aš noriu pasakyti, kad e, per naująjį programavimo laikotarpį, tai yra laikotarpį nuo 2014 metų, 2010 metų mes sieksime taikyti labai aiškius, skaidrius ir e, įvertinam, lengvai vertinamus rodiklius, pagal kuriuos bus atrenkami projektai. Tai taip pat reikš, kad mes turėsime teidžių išnagrinėti siūlomus projektus, vertindami, ar iš tikrųjų jie prisideda prie nustatytų tikslų. Visi projektai turės įrodyti, kad jie iš tikrųjų prisideda prie e, įvairių rūšio tvaraus transporto plėtros, kaip yra numatyta Europ... E, atitinkamame reglamente. Be to, Aš norėčiau pasakyti, kad e, e, stambių projektų vertinimo procedūra bus kur kas griežtesnė per naują programavimo laikotarpį. Ir mes manome, kad yra vienas svarbus dalykas, kuris padės mums spręsti problemas išdėstytas šiame, e, šioje ataskaitoje, tai yra nepakankamas naujų renginių ir infrastruktūros naudojimas bus sprendžiama pat gerinant uh, sąnaudų ir naudos analizė ir taip pat įvertinant įvairius inžinierinius ir techninius klausimus. Kokybės analizę galės atlikti nepriklausomi ekspertai pagal Jasper schemą arba kiti nepriklausomi ekspertai. Ir aš norėčiau Jūs patikinti, kad komisija skatina valstybės net neres naudotis Jaspers tinklo ekspertų patirtimi. Ir uh, mes girdime dažnai iš valstybių narių, kad būtent taip kolomisai ir turėtų elgtis. Taigi nuo pat e, pirmųjų projektų rengimo stadijų mes e, e, užtikrinsime, kad projektai geriau bus rengiam, rengiami. Ir mes ypatingą dėmesį skirsime tam, kad šie projektai skatintų įvairių rūšį transportą, kad tie projektai būtų kol kas platesnės apriepties. Noch weitere Bemerkungen? Ačiū. Ar auditorumai dar norėtų pasisakyti? Taip, aš norėčiau atsakyti į klausimą dėl rodiklių. Tai yra labai svarbus klausimas mūsų rekomendacijose, kodėl mes rekomenduojame šios rodiklius tam, kad būtų galima išmatuoti šios politikos rezultatus ir galima pateikti pavyzdžių, Pavyzdžiui, galimi rodikliai galėtų rodyti, kiek sumažėjo eismo srautas, kiek sumažėjo CO2 išmetamas kiekis ir tai padėtų išmatuoti ekonominį poveikį ir poveikį aplinkai. Ir tai yra svarbu, nes manome, kad tai yra svarbu nustatant vartotojų skaičių ir nustatyti, kokios yra transporto pasirinktis ir koks būtų geriausias e, transporto priemonių pasirinkimas. Kai dėl vertinimo, tinkamas vertinimas e, priklauso nuo gero projekto parengimo pirmiausia. Ir tai taip pat atsispindi mūsų rekomendacijose. Ačiū. Ponas Pirinski, pranešėjas. Ačiū porą pastabų. Reaguojant į tai, ką pasakė komisija, į vieną aspektą atkreiptas dėmesys mano parengtame pranešime, būtent tai, kad šie projektai negali būti vertinami vien remianti sąnaudų ir naudos analizę. Jie turi platesnį socialinį poveikį į kurių taip pat privaloma atsižvelgti. Ir mes turime užtikrinti, kad e, nauji griežtesni projektų kokybės reikalavimai nelemtų pernelik siauro požiūrio atliekant tokių projektų analizę ir vertinimą. Ir dar vienas svarbus dalykas, kurį norėčiau pasisek, pasakyti, susijęs su tuo, kad e, yra nemažai tokių probleminių veiksnių, veiksnių kaip pavyzdžiui mašinų stovėjimo aikštelės. Jeigu jų. Ar jų yra pakankamai, kad būtų galima palikti automobilį ir toliau važiuoti autobusu ar tramvajumi? Tokios problemos taip pat yra susijusios su viešojo transporto ribotų naudojimų, nors galbūt tai ir neatsispindi projektų vertinime. Taigi e, reikėtų atsižvelgti į tokius aspektus, galvojant apie miesto transporto politiką. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu ne, ačiū visiems kalbėjusiems, ačiū Europos audito rūmams, Europos komisijai ir Pirmininkė maloniai dėkoja vertėjams. Baigiame posėdį ir rytoj pratesime 9 ryto.